Uh, dear colleagues, I would like to resume our meeting today. And the first point on the agenda is the presentation by Marita. Dabar Marita Sančias Šmit um, pristatys Europos bendrabiavimo dieną. Po to keisimės nuomonėmis su kolegomis iš Interreg ir Europos komisijos. Uh, Aš manau, kad jau turime pradėti darbą, kadangi laikas bėga. Taigi, Mariterės, žodis jums. Bonjour à tous. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, labas rytas, labai džiaugiuosi, kad šiandien turime galimybę Europos parlamente pristatyti Europos bendradarbiavimo dieną. Dėkoju komisijai ir pirmininkiai, kad sudarėte galimybę komitetui ir pirmininkiai, kad sudarėte galimybę aptarti šį klausimą. Taigi, Šis bendarbiavimas yra mano e, kasdieninio darbo dalis, kadangi gyvenu prie Ispanijos pasienio ir tas bendarbiavimas vyksta visose srityse. Pasinaudojama patirtimi e, iš viso to, kas yra sukaupta per Europos viso projekto įgyvendinimą. Bendarbiavimo per sieną plėtojimas, aš manau, ypatingai yra svarbus dabar krizės kontekste. Visuomenės apklausos rodo, kad mūsų piliečiai vis labiau e, galvoja tik apie save, apsiriboja tik savo problemomis. Taigi e, Europos bendradarbiavimui iškyla problema, reikia iš naujo jį atgaivinti, suteikti jam daugiau prasmės. Mm, sienos anksčiau buvo vertinamos kaip įtampos, konkuravimo vieta, kaip kažkoks kažkokią tai skilimo liniją. Tačiau aš manau, kad iš tikrųjų pasienio regionai yra didžiulis, didžiu, didžiuliai mm, augimo, konkurencingumo klodai. Ir galima regionų skirtingas stipresias pusės derinti, siekti kartu, bendrų iššūkių lengviau. Ir 2011 metais turėjau galimybę parengti pranešimą dėl sanglodos politikos. Čia konstatuojame, kad teritorinėme bendradarbiavimui trūksta e, matomumo. Tuo tarpu čia finansuojami projektai yra pavyzdiniai. E, ir Europos politikos planavimą, planavime ar nacionalinės veiklos planavime nėra tiek daug vietos teritorinėme bendradarbiavime, kaip reikėtų. Taigi labai svarbu yra propaguoti Europos teritorinį bendradarbiavimą visoje Europoje, bet ypač pasienio regionuose. Uh, E, po kelių mėnesių pasirengimo šių metų pabaigoje dabar jau tokia kampanija ir bus įgyvendinta. Aš labai džiaugiuosi tuo. Taip pat 70 įvairių programų įvairiose e, valstybėse mm, bus surenkta rugsėjo 21 dieną. Įvairiose ES valstybėse narėse bus rengiami įvairūs konkursai, įvairūs renginiai tokiam darbiavimui plėtoti, propaguoti. Pavyzdžiui, mano regione bus organizuojamas meninis konkursas dėl bendarbiavimo per sieną. Šįryt turėsime galimybę aptarti Prancūzijos ir Valonijos, pavyzdžiui, bendarbiavimo programą per sieną. Frank Roberts pristatys tą programą. Taip pat ponas Montan Interact vien programos koordinatorius kalbės. Komisija taip pat labai aktyviai dalyvavo, prisidėjo prie šios dienos organizavimo, taigi irgi pasisakys. Aš labai kviečiu jūs visus dalyvauti uh, tame reginyje ir Johannes Han komisaras, mūsų komiteto pirmininkė ir kiti žymus asmenys dalyvaus toje, dien, toje dienoje. Aišku, bus po to ir um, vakare kokteilis. Tikrai um, manau, kad visi to nusipelnė, nes visi turi pakelti draugystės taurę, nes tai labai svarbus didelis darbas atliktas. Ir noriu pasveikinti Rakt ir aš labai tikiuosi, kad visi šitie renginiai padės suartinti mūsų Europos piliečius. Uh, Montande, uh, from... Ačiū. Ačiū dabar. Dabar Interakt atstovė Impera Munta. On behalf of the Interact program, I would like. Interact programai atstovaudama noriu padėkoti Regi komiteto pirmininkiai Danutai Hubner už tai, kad mus šiandien čia prieimė. Norėčiau taip pat e, padėkoti ypatingai poniai Sančia Šmit už tai, kad ji pakvietė Interact programą čia ir leidžia mums pristatyti Europos bendradarbiavimo dienos šios specialiosios kampanijos uh, E, ypatybės. Kaip žinote, ši kampanija vyksta šią savaitę. Bendrai noriu padėkoti už paramą teritoriniam bendradarbiavimui. Ne tik per šią kompaniją ponė Sančias parodė didelį susidomėjimą teritoriniu bendradarbiavimu. Ji e, visą savo veiklą šiame komitete e, domisi mūsų e, veiklos rytimi. Taip pat noriu padėkoti Regi komiteto nariams už tai, kad jie atkreipia dėmesį į teritorinį bendradarbiavimą e, savo komiteto darbe. Mes žinome, kad teritorinis bendradarbiavimas anglaudos politikoje neužima pagrindinio vaidmens, tačiau jis sudaro svarbę specialią e, anglaudos bendradarbiavimo dalį todėl e, mes suprantame, kad teritorinis bendradarbiavimas visuomet susilaukia didelio susidomėjimo ir kelia nemažų uždavinių, bet mes žinome, kad kai jūs svarstote sanglaus politiką bendrai, apie teritorinį bendradarbiavimą visuomet galvojate. Interact programa yra teritorinio bendradarbiavimo programa savaime tai ne projektų finansavimo programa. Mes bendrai remiame teritorinio bendradarbiavimo programas visoje Europoje ir ne tik patį teritorinį bendradarbiavimą, bet ir specialius projektus susijusius su ENPI programomis e, e, kaiminiuose valstybėse ir regionuose, taip pat ir e, IPA pasirengimo narystiai valstybėse narėse. Turiu galvoje tas valstybės, kurios greitai galbūt taps ES narėmis, jos teritorinėme bendradarbiavime taip pat dalyvauja. Bendrai yra daugiau negu 90 programų, kaip e, buvo pasakyta, ENPI ir IPA programos yra įtrauktos ir mes norime paremti tas programas visais įmanomais būdais, pavyzdžiui, programos valdyme, vertinime, kitose aspektuose. Taip pat remiame finansų valdymą, e, kontrolę, komunikavimo politiką, taip pat padedame pasirenkti būsimiems ateities programiniams laikotarpiams. Jums išdalintose dokumentuose matote 15 punktų, kuriuos esame išskyrę e, visiems e, dalyvaujantiems teritorinio bendravimo programuose. Jie atspindi e, šių programų poreikius ateityje. Aš manau, kad jūs tuos dokumentus jau, tuos 15 e, punktų jau perskaitėte. Europos teritorinis bendradarbiavimas yra interakt pagrindų e, programos dalis. Mūsų kampanijos tikslas priartinti teritorinio bendradarbiavimo siekius prie piliečių. Galėčiau pacituoti ponę Sančią Šmit, kuri labai aiškiai ką tik pasakė, kad ypač šiandien būtina priartinti bendradarbiavimą tarp Europos regionų prie piliečių, kad piliečiai suprastų, ką mes darome, nes tai, ką mes darome, yra labai arti e, žmonių kasdienybės. Ši teritorinio bendradarbiavimo dienos kampanija uh, prasidėjo, trumpai pristatysiu, dar 2011 m. balandžio mėnesį, kai Europos parlamentas e, priėmė pranešimą dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo trečiojo tikslo. Pone Sančia Šmit buvo šio pranešimo autorė. Pranešime buvo labai aiškiai pasakyta, kad Europos komisija ir Interact programa turėtų propaguoti teritorinio bendradarbiavimo pasiekimus aktyviau piliečių tarpe ir mes turime ieškoti bendro šūkio, bendros kampanijos, kuri tuos pasiekimus ir rezultatus priartintų prie piliečių. Praėjus mėnesiui po šio pranešimo patvirtinimo mes pradėjome dirbti su keletu programų. E, gavome labai rimtą paramą iš Europos komisijos ir iš parlamento nuo pat pradžios. E, regionų komitetas mus taip pat paremė ir pamažu per pusantrų metų mes jau sukaupėme vis daugiau e, paraiškų prašančių dalyvauti mūsų programoje. Ir kaip anksčiau sakė ponė Sančia Šmit, šios e, kampanijos apima daugelį įvykių skirtingose regionuose, kur taikomos teritorinio bendradarbiavimo programos. Dabar jau dalyvauja 77 programos. Ir mes galvom ne tik apie teritorinį bendradarbiavimą, bet ir apie NP ir IPA programas. Daugiau negu šimtas įvykių visoje Europoje vyksta ir daugiau negu 40 valstybių dalyvauja kartu su programomis ir visomis interesuotomis pusėmis teritorinio bendradarbiavimo e, datą nustatėme kaip 24 e, e, rugsėjo, kitą penktadienį. Ir tą savaitę vyks skirtingų renginių, bet jie prasideda jau netgi ir šiandien. Uh, Mus rezultatas šios kampanijos tikrai džiugina. Kampanija buvo sėkminga. Kaip matote ekranuose, yra sukurta interneto svetainė ecdei.eu. Atsidarę šį puslapį pamatysite renginių visoje Europoje žemėlapį. E, visi šie renginiai yra skirti Europos teritorinio bendradarbiavimo dienai. Tikra, kad jūs rasite renginių ir jūsų rinkiminėse apygardose, jeigu norite, galėsite ten dalyvauti. Facebook turime savo puslapį, Twitter'yje taip pat e, galima stebėti labai atidžiai Europos e, bendradarbiavimo dienos e, kampanijos įvykius. Labai gerų pavyzdžių galime rasti visoje Europoje. Interneto svetainėje tai galite pasižiūrėti, bet yra ir tokių įdomių renginių, kaip pavyzdžiui e, teatrų piesės yra rodomas Kroatijoje e, ant sienos. Ir jie yra siekiama padidinti e, žmonių informatumą apie sausumos minas, kurios dar e, pasitaiko toje teritorijoje. Be to vyksta nuotraukų konkursai, e, Latvijoje e, ant sienos su kaimininėmis valstybėmis tokių fotoparodų e, vyksta tarp Italijos ir Graikijos e, vyksta tokio butelio su laiškeliu konkursas. Taigi graikai ir italai meta butelių su laiškeliais į jūrą ant sienos. Taigi daug yra įdomių pavyzdžių ir galite visus juos pamatyti. Taip pat sukūrėme E, videoklipą šios kampanijos pradžiai. Mūsų interneto svetainėje taip pat jūs e, jį galite pažiūrėti, jis neilgas ir galim dabar jį pasižiūrėti. Thank you.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 This is the video. I think you liked it. Thank you. Taigi toks e, buvo e, mūsų video. Labai ačiū. Ir dabar paprašysiu Europos komisijos pono Rodrygės Sajas pasisakyti. Dėkui, ponė pirmininkė. Komisija taip pat norėtų padėkoti už galimybę prisidėti prie parlamento iniciatyvos ir plačiau propaguoti Europos bendradarbiavimo dieną. Mes pirmininkė paprašė kalbėtojo kalbėti į mikrofoną. Dėkoju, ponė pirmininkė, už galimybę atvykti į parlamentą. Norėčiau pabrėžti, kad mes E, puikiai bendradarbiaujame su parlamentu. Sančias Smith pranešimas kaip tik skirtas šiem mūsų e, bendradarbiavimo aspektam, kuriame taip pat kalbama apie tai, kokie trūkumai e, Europos bendradarbiavimo dienų reklaminė kampanija, kuri prasideda šiandien, yra labai svarbi, nes e, pabandys e, geriau išreklamuoti mūsų kampaniją. Kalbant apie mūsų ateities bendradarbiavimą, bendradarbiavimas yra e, labai svarbus siekiant įgyvendinti mūsų E, politiką. Ne tik regioninis ar teritorinis bendradarbiavimas yra svarbus, svarbus ir bendradarbiavimas su valstybėmis už ES sienų. Turime aiškiai apsibriežti, ką e, galime padaryti ir ką norime padaryti remdamiesi bendradarbiavimo programa. Buvo minima, kad ne tik ES programos dalyvauja šioje, šiose Europos bendradarbiavimo dienose, juose dalyvauja ir kaimininės, ES kaimininės valstybės ir valstybės kandidatės tapti ES narėmis. Vyks daug įdomių renginių įvairiose ES valstybėse narėse. Norėčiau padėkoti visiems <clears throat> prisidėjusiems ir prisidėsiantiems prie šių renginių ir mūsų bendradarbiavimo programos taps dar geriau žinomos. Dabar žodis Žan Pierui. E, norėčiau pakviesti tave suprantu, kad tu e, atstovauji e, vadovaujančią instituciją atsakingai už bendradarbiavimo programą skirtą Prancūzijos, Valonijos ir Flamandijos bendradarbiavimui. Dėkui, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, norėčiau mm, pasakyti, kad labai džiaugiuosi galėdamas būti čia ir noriu pasakyti, kad šiuo metu vyksta įvairios uh, Interreg programos, kurių skaičius mm, siekia net 77. Norėčiau padėkoti taip pat poniai Mariterės Sančia Šmit ir Interakt už tai, kad parodė mums pasitikėjimą. Valonija yra žemė atvira pasauliui. 1988 e, metais mes pradėjome pirmą tarp valstybinio bendradarbiavimo programą su Lamančio sąsiaurio e, šiaurinė dalimi E, ta programa vadinosi PACT. Dabar mes vykdome tris e, tarp valstybinės bendradarbiavimo, e, vieną tarp valstybinę, tris pasienio ir keturias regioninės bendradarbiavimo programą. Ir Valonija yra vadovaujančia institucija Prancūzijos, Valonijos ir Flamandijos bendradarbiavimo programai. Turime plačią patirtį ir norėčiau pasakyti, kad teritorinis bendradarbiavimas ne visuomet, mm, ne visuomet suprantama teritorinio bendradarbiavimo svarba. Interreg yra laikoma kaip tik, finans, tik tai mm, finansinių instrumentų. Mano nuomonė, tai yra klaida. Mes turėtume suprasti, ką iš tikrųjų reiškia Europa be sienų. E, turėtume uh, siekti, kad Europos piliečiai suvoktų, kad jie priklauso vienai bendryjai, Europos bendryjai. Ypač tai svarbu pasienio regionams, kurie yra nutolę nuo ekonominių centrų ir nuo centrų, kuriuose primami sprendimai. Taigi labai svarbu pasinaudoti teritorijų potencialu ir skatinti jų bendradarbiavimą. Interreg e, politikos tikslas E, yra įvairialypis ir Interreg nuo paprastos bendrijos iniciatyvos tapo e, vienu iš trijų sanglaudos politikos svarbiausių e, ramščių ir ko gero taps viena iš dviejų svarbiausių tikslų, vienu iš dviejų svarbiausių tikslų 2014-2020 metais. Taigi, mums reikia didinti E, žinomumą. Ir Europos bendradarbiavimo dienos galėtų būti viena iš galimybių tą padaryti. Mes, remdamiesi šią dvasę, parengėme programą Europos bendradarbiavimo dienoms. Joje numatyta kalnakasybos rajonų e, apsilan, aplankimas, e, kurie dalyvauja Interreg programuose ir kai kurie iš jų yra tapę UNESCO pasaulio paveldo dalimi. Mes taip pat kviečiame piliečius apsilankyti poperingę karinėse e, karių kapuose, kur bus rodomi e, epizodai iš pirmojo pasaulinio karo. Norėčiau, e, ponios ir ponai, dabar šiek tiek pakalbėti apie programų reguliavimo ir reglamentavimo aspektus. Labai dažnai mes susitelkėme tik ties rezultatais. Visi tą suprantame. Bet daž, dažnai e, užmirštame, kaip svarbu ne tik tinkamai įsisavinti pinigus, bet sukurti kuo didesnę vertę juos panaudojant. Labai svarbu, kad programų įgyvendinimo e, Mm, vertinimas atitiktų programų tikslus, kaip mes galėtume e, įvertinti įvairaus e, teritorinio bendradarbiavimo programų rezultatus, jei skirtingose regionuose ir skirtingose valstybėse narėse yra skirtingi rodikliai mm, tokio vertinimo. Taigi, mes manome, kad siekdami 2020 m. strategijos tikslų turime skatinti taip pat ir viešo ir privataus sektorių bendradarbiavimą ir e, siekiant kuo efektyvesnių veiksmų ir programų įgyvendinimo. E, norėtume, kad reglamentavimas taptų paprastesnis. Mes norėtume, kad e, būtų numatytos išimtis taikant deminimis taisyklę, mm, teikiant valstybės pagalbą. Norėtume, kad e, privačios įmonės, taip pat ir smulkaus ir vidutinio verslo įmonės būtų įtrauktos į galimų naudos gavėjų sąrašą. Mes manome, kad inovacijos turėtų tapti bendradarbiavimo politikos strateginiu aspektu orientuodamėsi į ekonomikos skatinimą, neturėtume užmirsti pagrindinio intereg tikslo Europos pilietybės plėtojimo. Nes turime nuolat priminti, kad Europa tai yra e, taikos ir kultūrų įvairovės vieta. Prisiminkime, ką, e, kas buvo pateikta Interreg 3 ekspost ataskaitoje. Komi, Europos komisija pa, pastebėjo, kad bendradarbiavimas kultūros e, srityje taip pat leidžia prisidėti prie problemų sprendimo. Mes turime remtis savo busimoje veikloje, savo praeities pasiekimais, atsispirti nuo jų ir eiti tolin. Ir Interreg programos labai dažnai čia tampa tikrų katalizatoriumi. Mes turime pagalvoti apie išmanę specializaciją. Tai yra e, remti savo tvirtosiomis pusėmis, dirbti bendrai ir bendrai naudotis turimais ištekliais. Mes turime peržengti regioninio egoizmo rėmus ir veikti visų bendram labui. Ir tam, aišku, reikia e, politinės valios ir reikia, kad Interreg būtų įtrauktas į mūsų ateities veiksmų scenarius po 2020 metų. Dėkui, ponė pirmininkė. Dank u wel. Panas Van Nistelrooy. Ehm, ook nog eens een onderstreping van het belang van. Ačiū. Noriu ir aš pabrėžti, kaip svarbu yra bendrabiauti uh, Manau, kad dabar visi žino, kad naujojų reglamentų turime nemažai svarbių elementų, kuriuos mes esame jau aptarę ir mes esame taip pat organizavę ir įvairių klausimų dėl teritorinio bendarbiavimo ir kitų šią srityje um, ta, galiojančių priemonių. Ir e, įvairiuose šimuose šie klausimai yra plačiai aptarti. Taigi aš manau, kad tikrai tas procesas mums visiems yra svarbus ir turime jam skirti pakankamai dėmesio. Čia dabar porą dalykų aš norėčiau akcentuoti, kas man nelabai priimtina iš, iš tų pristatytų programų. Kiekviena programa turi savo ženklą, simbolį Ir todėl, kai pasižiūri programą, matai Interreg simbolį ir po to šešių skirtingų programų skirtingus simbolius. Pasigendu vieno bendro simbolio, nes kitaip kaip piliečiai supras, koks yra ryšys tarp ES ir tų decentralizuotų partnerių. Kaip įsivaizduojate, kad piliečiai susijęs tos dalykus. Iš tikrųjų labai sudėtinga tas, tas, tas jungtis išvelgti e, šių programų ir, ir ES veiklos. Programos yra, kurios jau ir de, ilgus dešimtmečius gyvuoja, yra ir naujų e, priemonių. Taigi nėra visiškai viskas aišku. Aš manau, reikia pagalvoti apie tą vaizdinį komunikavimą. Interakt kolegos jau pristatė savo programą. Aš manau, kad reikia labai aiškiai pasakyti piliečiams, kad eina kalba apie ES bendradarbiavimo procesus per šias programas. Taigi reikia aiš, kad aiškiau matytųsi, koks yra čia mm, visas tas ryšys tarp ES, pavyzdžiui, visų e, technologijų klasterių ir taip toliau. Aš manau, kad reikia daugiau matomumo, aiškumo. Like to, to that, prie salės, kur pasėdžiaujame ir pradėsime irgi visus tuos renginius. Ir um, Marija e, Teresa Sančias ir Erika um, Maner yra čia ir mes irgi globojame šį renginį, mūsų kolegos aktyviai dalyvauja tame darbe ir, ir dėkoju, kad tokiu būdu jūs ir regi komiteto indėlį išryškinate. Rika, ar jūs norėtumėte tarti porą žodžių? Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös kollega Marielle tästä. Ačiū pirmininkė. ačiū ir Marijai Terezai, ir visiems partneriams, ypač Interakt, nes manau, kad tikrai pasiruošta tiems renginiams puikiai ir dėl Interact. Noriu pasakyti, kad visas darbas ir, ir ruošiant mm, visus pagrindus šiam darbui buvo labai geras, labai naudingas. Taip pat ir visas bendarbiavimas rengiant, pranešimą, rengiant pranešimą dėl reglamento. Birželio mėnesį, po to visos dėrybos, visas bendras darbas, aš manau, kad tikrai viskas labai gerai vyko. Ir galvojant apie Europos regioninį bendradarbiavimą, tai yra labai svarbus dalykai. Mums dabar reikia daug daugiau sanglaudos. Sanglauda šiandien yra dar aktualesnė nei anksčiau. Bendradarbiavimas būtent mums leis piliečių kasdienėme gyvenime sukurti didesnį priklausomybės ES jausmą. Ir aišku, matysime, kaip praktinėme gyvenime viskas e, vyks. Aš manau, kad e, tikrai viskas situacija pagerės ir matysime vietoje, kad tikrai matomumas yra daug didesnis balsuojant Liepos mėnesį parlamentas išreiškė labai tvirtą poziciją dėl šios programos ir atitinkamai ir dėl biudžeto. 7 procentai biudžeto buvo patvirtinti, komisija siūlė 3. Aš noriu padėkoti ypač kolegoms už tai, nes mes tikrai visi suvokėme, visų šių elementų svarbą, vertę. Aš manau, kad tai yra geras pagrindas tolioms, tolesnėms dėryboms su taryba, nes programų reikia, jos yra labai geros, labai naudingos ir Europos bendarbiavimo diena, aš manau, yra labai svarbus renginys. Mm, mm, dėkoju visiems, ypač Interakt. Tikiuosi, kad bendradarbiavimas ir tęsis toliau. Eh, like one... Ačiū. Dar kartą dėkoju kolegėms, visiems, kurie gerai padirbėjo. Ir dabar aš norėčiau paraginti kolegas 12.30 pasilikti čia koridoriuje. Labai dėkoju Interakt atstovams, komisijai. Tikiuosi, kad bendradarbiavimo per sienas programa tarp Valonijos Flandrijos ir Prancūzijos yra tik vienas iš daugelio puikių e, bendradarbiavimo pavyzdžių. Tokių programų yra parengta dar ir ateičiai nemažai. Dabar jau noriu baigti šį klausimą ir pereiti prie balsavimo. Tikiuosi, kad kvorumas yra, atrodo, kad taip. Emilia Mazzoni. Oh, ah you still have to do it? No, this part. I don't. And Guraki. Only to... Mr. Obiner, only to say that I, have, uh, I don't have the key the voting card. Aš neatsinešiu balsavimo kortelės. We'll try to take that into okay, account. I'm sorry, I'm told that Mr. Angurakis also wants... Man uh, kažkas ką tik pasakė, kad ir Angurakis norėjo kalbėti. Atsiprašau, nemačiau. Ar norit šitą pasakyti? Ačiū pirmininkė. Labai trumpai. Be abejo, programos, apie kurias kalbėjome, labai ženkliai prisideda prie e, pozityviųjų tikslų siekio. Ir aš norėčiau tik e, išreikšti pagarbą visoms pastangoms, kurių buvo imtasi pastaruoju metu. Norėčiau atkreipti dėmesį keletą įvykių kurie šiuo metu vyksta. Egzistuoja tam tikra trintis dėl bendradarbiavimo tarp sienų e, taip pat ir dėl to dabar Europoje ir iškyla problemų, apie kurias kalbame. Turiu galvoje rasizmą ir ksenofobiją. E, žmonės, kurie neįeina į Europos Sąjungą, tautos, kurios neįeina į Europos Sąjungą, susiduria su tokiu reiškiniu. Štai Graikijoje buvo kalbama apie tos butelius tarp Italijos ir Graikijos. Su italais mes niekada nesam turėję problemų. Italai nėra turėję, nesam turėję problemų. Italai nėra turėję problemų su graikais. E, problemų kelia santykiai tarp Graikijos ir Turkijos. Visi žinome, kokios tos problemos. Žinome, kad visose ES valstybėse yra imigrantų iš kaimininių valstybių esančių šalia ES. Čia problema glūdė. Ir aš norėčiau pasakyti, kad jau dabar yra nemažai daroma e, ES rėmose. Erasmusą pažiūrėkime ar panašiai. Bet e, mes turime suprasti, kad imigrantai vis dar susiduria su rasizmo ir ksenofobijos išpoliais. Ačiū. Eh, Labai ačiū. O dabar jau iš tiesų periname prie balsavimo ir pirmiausia patikrinkime korteles ir aparatus. Įdėkit korteles, pažiūrėsim, ar e, vyksta balsavimas. Balsuokime. Uh, dar trys kolegos nebalsavo, dar dviejų trūksta. Ar galėtumėt visi e, patikrinti? Vis dar e, testas, dar du kolegos nebalsavo. Aš įsivaizduoju, kad jų kortelės e, veiktų, bet jie tiesiog dar nebalsavo. Taigi dabar baigime. Jeigu kam iškilo problemų, tai prašom praneškit technikams. Čioržas Tavrakakis. Pone Maconi, žinom, žinom, ką jūs sakėt. Bus atsižvelgta į jūsų balsą ir pradedame nuo Laslo Surijan. Kas už, pirmas kompromisas, kas prieš, susilaikė Priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Galutinis balsavimas elektroniškai. Balsuojame. Atrodo, kad e, tik dabar galima pradėti balsuoti. Baigiame. Taigi didelė balsų dauguma priimta. Turbūt prisimenate, kad 13 klausimas atidėtas vėlesniam laikui ir periname prie 14 punkto pos ponios Moica Kleva pranešimas. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antras pakeitimas, balsuojame dalimis. Pirma dalis, kas už, kas prieš, tikriname elektroniškai e, pirmąją antrojo pakeitimo dalį. Baigiame balsuoti. Priimta 22 už 14 prieš. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas už, prieš susilaikė priimta. Penktas už prieš susilaikė atmesta. Šeštas už e, pakeitimas žodžiu yra patiktas pranešėjo. Įtraukiami žodžiai ir vietos. Ar kas nors prieš tokį pakeitimą žodžiu ne, tada balsuojame. Kas už prieš susilaikė priimta. Galutinis balsavimas kortelėmis. Balsuokime. The vote is closed. Baigiame balsuoti. 29 už, 2 prieš, 3 susilaikė. Priimta. Kaip žinote, 15 ir 16 punktai atidėsni, atidėti ir periname dabar prie 17 punkto. Ar galime pradėti balsuoti? Kos Konstanca. Aš norėčiau prieš balsavimą pateikti klausimą dėl šios nuomonės. Nikolačiak pakeitė, pateikė pakeitimų dėl 16 straipsnių, o pagrindinėme ITRE komitete visų frakcijų koordinatoriai nusprendė, kad pakeitimų šiam straipsniu neturėtų būti teikiama. Balsavimo sąraše yra labai teisingai pažymėta, kad tai neįeina į regio komiteto kompetenciją. Todėl jeigu kas nors e, nenorėtų prieštarauti, aš pasiūlyčiau, kad pakeitimai šiam straipsniui nebūtų teigiami balsavimai. Bet e, jeigu bus dauguma, mes balsuosime prieš, ne dėl turinio, bet todėl, kad mūsų komitetas nėra kompetitingas šiuo klausimu. Mes. E, E, neturime svarstyti etinių reikalų susijusių su embrionų tyrimais ir panašiai. Tai ne mūsų komitetos rytis. Panas Fanys Telroj. Labai ačiū. Jeigu tai nėra susiję su mūsų kompetencija, jeigu ne mes turime spręsti tokius etikos klausimus, tai tada gal galėtume tuos pakeitimus e, išimti, tačiau mes, EPP frakcija, manome, kad e, e, pagrindinės kompetitingas komitetas turėtų iš esmės šio klausimu padiskutuoti. Etikos klausimai yra labai svarbus. Galbūt galėtume palikti juos, išimti juos iš jo sąrašo, bet protokole turi būti pažymėta, kad mes norime atkreipti dėmesį, kad mūsų pozicija nesutampa su socialistų pozicija ir ši diskusija turėtų vykti kitą, prog, kitą progą, o ne šiandien. Ačiū. Labai ačiū. Dėja, pono Mikolašeko nėra. Tačiau pagal sekretoriato išreikštą nuomonę dėl juridinių argumentų e, mes patvirtiname, kad šie pakeitimai neįeina į regijų kompetenciją ir aš turiu teisę šiuos pakeitimus išimti iš balsavimo sąrašo. Aš suprantu, kad frakcijos koordinatorius tam pritarė. Taigi nebalsuosime dėl šių pakeitimų. Vadinasi, dabar pereiname Konstantas, tu kai pradedi kalbėti, aš tiesiog iš proto išsikraustu ir nebesuprantu, kas vyksta. Trečias, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. E, kas už, kas prieš susilaikė. 25. Už, prieš. Tikriname 25. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 26. Kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 27. Kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 28. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 29. Kas už, prieš susilaikė. Manau, kad reikia patikrinti 29. Pradedame balsuoti. Thank you. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmesta. 30 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 31, kas už, prieš susilaikė, priimta. 32, už, prieš susilaikė, priimta. Tikriname. 32. Balsuokime kortelėmis. The vote is closed. Baigiame balsuoti priimta. Ketvirtas 33 identiškai, kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau pirmas kompromisinis, kas už, prieš susilaikė priimta. 40, kas už, prieš, kas už 40, prieš susilaikė priimta. <clears throat> Penktas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 44 už prieš susilaikė priimta. 45 už prieš susilaikė priimta. 47 už prieš susilaikė priimta. 48 kas už prieš susilaikė priimta. 49 už prieš susilaikė priimta. 50 už prieš susilaikė priimta, 51 už prieš susilaikė priimta, 52 balsuojame. Yra pakeitimas žodžių, lingvistinis, ar kas nors pasakytų prieš. Ne, tada balsuojame dėl 52, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 53, kas už, prieš susilaikė atmesta, 54, kas už, prieš susilaikė priimta, 55 kas už, prieš susilaikė priimta, 56 už, prieš susilaikė priimta, 57 už, prieš susilaikė atmesta, 58 už, prieš susilaikė priimta, 59 už, prieš susilaikė priimta. Konstatuojamoji dalis. Šeštas pakeitimas. Kas už? prieš susilaikę priimta. Septintas už prieš susilaikę priimta. Aštuntas už prieš susilaikę priimta. Devintas už prieš susilaikę atmesta. Dešimtas už prieš susilaikę priimta. 11. 11 reikia balsuoti kortelėmis. Ne, atsiprašau, balsuojame taip, kas už prieš susilaikė priimta. 12. Kas už prieš susilaikė priimtas. 13. Už prieš susilaikė priimta. 15. Už prieš susilaikė. Tikrinkime. Nes jūs nekeliat rankų. 15. Tikriname. Baigiame balsuoti. Priimta. 19 už, 16 prieš. 16 pakeitimas, kas už, prieš, kas už, prieš, susilaikė. Tikrinkime. Tikrinkime 16. Baigiame balsuoti. Atmesta. 18 už, 18 prieš. Trečias kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. Atsiprašau, priimta. Aštuonioliktas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Dvidešimtas ketvirtas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Dvidešimt antras, kas už, prieš susilaikė priimta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Galutinis balsavimas, balsuokime elektroniškai, pradedame, baigiame balsuoti. 35 už, vienas prieš, du susilaikė, sveikinu Udži. Udži nori pasisakyti, mes jam leisim. Ponios ir ponai, noriu padėkoti visiems Uh, už puikų bendradarbiavimą visiems šešėliniams pranešėjams. Manau, kad 35 ir 36 pakeitimo atveju buvo teisingai nuspręsta, dėl jų nebalsavome, nes ir mano nuomonė, šie pakeitimai neįeina į mūsų kompetenciją. Mane labai tenkina rezultatas. Ačiū. Kolegos, dabar perinam prie kito darbo atvarkės punkto. Jūnus uh, Omaržy pranešimas dėl bendrosios žuvininkistės politikos. Pirmas kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Šimtas e, pirmas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ba, tikriname šimtas pirmą. Balsavimas baigtas. 21 už, prieš 17 už atmestą. Toliau kitas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 23. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kompromisas 2. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 103. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 104. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Trečias kompromisas už, prieš, pasitikslinkime elektroniniu būdu. Trečiasis kompromisas. Atmesta. 19 prieš, 17 už. Toliau. Kompromis. Atsiprašau, sako pirmininkė, 25 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 105 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. 106 kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. 107 kas už? prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. Šimtas, e, penktas kompromisas, kas už, prieš priimta. Taigi, kas už penktą, kas prieš susilaikė priimta. 112 pakeitimas kas už prieš susilaikė priimta, 106 už prieš susilaikė priimta, 115 už prieš susilaikė priimta, 116 už prieš susilaikė priimta, 117 už prieš susilaikė priimta, 118 už prieš susilaikė e, priimta, 119 už prieš susilaikė priimta. Pasitikslinkime 119. Balsuojame. Taigi atmesta 21 balsų. 119 už prieš susilaikė atmesta. 120 už prieš susilaikė atmesta. Taigi, 120 atmestas, 121 už prieš susilaikė priimta, 30 už prieš susilaikė. Manau, kad priimta, pasitikslinkime. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta 19 už 17 prieš. Kompromisas 7 kas už, prieš susilaikė priimta. 125 už, prieš susilaikė atmesta. 32 už, prieš susilaikė priimta. 126 už, prieš susilaikė atmesta. 127 už prieš susilaikė priimta, 128 už prieš susilaikė priimta, 33 už prieš susilaikė atmesta. 129 už prieš susilaikė atmesta. 130 už prieš. Manau, atmesta, bet pasitikslinkime. Balsuojame. atmesta. 131 už, prieš, susilaikė atmesta. 132 už, prieš, susilaikė atmesta. 133 už, prieš, dar kartą 133 už, prieš, susilaikė 3, 134 už prieš susilaikė primta 135. Už prieš. Manau, kad atmesta. Tikrinamės. 135. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 20, už 20 prieš reiškia atmesta. 136. Kas už prieš susilaikė priimta. 137. Kas už prieš susilaikė priimta. 138. Kas už prieš susilaikė priimta. 139. Kas už prieš pasitiksliname 139. Balsuoti baigiame. Atmesta. Toliau 140. Kas už prieš susilaikę priimta 141. Už prieš susilaikę atmesta 142. Už prieš susilaikė atmesta 143. Už prieš susilaikė atmesta 143 pasitikslinkime. Balsuoti pradedame. Vėl 20 už 20 prieš atmesta. 144. Kas už? Prieš. Sus... Reiktų pasitikslinti. 144. Balsuojame. Balsuoti baigiame, atmesta 20 balsų prieš 18 už. 146, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 135, e, kas už, prieš susilaikė atmesta. 147, už, prieš susilaikė atmesta. 36, kas už, prieš Pasitiksliname 36. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigėme. 22 prieš 18 už atmestą. Toliau 148. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Aštuntas kompromisas. Kas už prieš susilaikė priimta. Šimtas 51. Kas už prieš susilaikė atmesta. 152. Kas už prieš susilaikė primta. 153. Kas už prieš susilaikė primta. 154. Kas už prieš susilaikė primta. 38. Kas už prieš susilaikė primta. 39. Kas už prieš susilaikė primta. 155. Atsiprašau, sako pirmininkė, kad kas už 40, kas prieš susilaikė, atmesta 156, kas už prieš susilaikė, priimta 41. Už prieš susilaikė priimta 157 už. Prieš susilaikė priimta 158 už. Prieš susilaikė priimta 42 už prieš. Tikslinamės 42, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigėme. Atmesta. Toliau 43. Kas už prieš susilaikė priimta. 159. Kas už prieš susilaikė priimta. 160. Kas už prieš susilaikė priimta. 161 kas už, prieš, susilaikė priimta. Ne, klausė pirmininkė. Pasitikslinkime, galbūt aš klystu. 161 balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 29 už, 21 e, už, 20 e, prieš, primta. Dabar turėtume eiti prie 50 pakeitimo. Jis yra kitame puslapyje. 50 pakeitimas, jis keičia 34 straipsnio pirmąją dalį. Kas už, kas prieš susilaikė primta. Dabar 51. Kas už? 51. Kas už? 151. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 172. Kas už, prieš susilaikė priimta. 173. Kas už, prieš susilaikė. Tiksliname elektroniniu būdu. 173. Balsuoti baigėme. Atmesta 21 prieš 20 už. 174 kas už. Prieš susilaikė. Manau, ko gero taip pat pasitikslinkime. 174. Balsuoti baigėme. 22 už, 19 prieš. Primta. 52. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 53. Už. Prieš susilaikė priimta, 54 už, prieš susilaikė priimta, 55 už, prieš susilaikė atmesta, 56 už, prieš susilaikė atmesta, 57 už, prieš susilaikė atmesta, 175 už, prieš susilaikė atmesta, 58 už, prieš susilaikė atmesta, 176 už, prieš susilaikė priimta, 59 už prieš susilaikė priimta, 10 kompromisas už prieš susilaikė priimta, 177 už prieš susilaikė atmesta, 61 už prieš susilaikė priimta, 62 už prieš susilaikė priimta. Citatos pirmasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė susilaikė priimta. Konstatuojamosios dalis, antrasis, kas už, prieš susilaikė priimta, 63 už, prieš susilaikė priimta. Bet pasitikslinkime, 63 konstatuojamoji dalis. Balsuojame, balsuoti baigiame, atmesta. 25 prieš. Trečiasis pakeitimas. Už prieš susilaikė priimta. Vienuoliktas kompromisas. Už prieš susilaikė priimta. 65 už prieš susilaikė priimta. Penktasis. Pasitikslinkime 65 elektroniniu būdu, balsuojame. Balsuoti baigiame. 20 prieš 18 už atmestą. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 66 už, prieš, susilaikė atmesta. Tiksliname 66. <laughs> Ale, ale. Uh, priimta 17 prieš 20 už. Dvyliktas kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Šeštasis pakeitimas, kas už prieš. Šeštasis. Tiksliname elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 21 už 19 prieš priimta. 69. Kas už prieš susilaikė priimta. 7. Už prieš susilaikė atmesta aštuntasis. Už prieš tiksliname aštuntąjį. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Toliau 70. Už prieš susilaikė priimta. 7 kompromi... 13 kompromisas už prieš susilaikė priimta, 72 už prieš susilaikė priimta, 73 už prieš susilaikė priimta, 14 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta, 76 už prieš susilaikė priimta, 11 už prieš susilaikė priimta, 77 už prieš susilaikė priimta, 78. Už prieš susilaikę priimta. Ne. 78. Tikriname. Balsuoti baigėme atmestą. Toliau dvyliktasis kas už. Atsiprašau, sako pirmininkė, bet prieš tai 79-asis, kas už, prieš. Balsuojame dėl 79 elektroninių būdų balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 21 prieš 19 už. Toliau. Už 12. -ąjį. Kas už 12? -ąjį? Prieš susilaikė atmesta. 80. -asis. Atsiprašau, sako pirmininkas 81. Kas už? Prieš. Tiksliname 81. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Aštuonė... 16 prieš 25 už. Toliau 82. Kas už, prieš. Balsuojame dėl 82. Balsuoti pradedame. Priimta. 83. Kas už, prieš, susilaikė tiksliname 83. Keistos koalicijos šiandien susidarė mūsų salėje. Balsuoti baigiame. 20 už 20 prieš reiškia atmetame. Toliau 13. Kas už 13? Kas prieš? Susilaikė neaišku, pasitikslinkime, balsuokime elektroniniu būdu 13. Atmesta. 23 prieš. Toliau 25. Kas už? Prieš. E, taigi vėl tiksliname. 85. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Priimta. 14. 14. Kas už? Prieš. Tiksliname elektroniniu būdu 14. Balsuoti baigėme. Atmesta. Toliau balsuojame dėl 87-ojo, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Net savo frakcijose jūs nesutarėte, neįtikėtina. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 87. Balsuoti baigiame. Priimta. 88. Kas už? Prieš. Tiksliname. Tiksliname 88 elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 20 prieš 21 už primta. Toliau 89 kas už, prieš susilaikė primta, 90 už prieš susilaikė primta, 15 už prieš susilaikė primta, 16 už prieš susilaikė primta, 91 už prieš susilaikė primta, 17 už prieš susilaikę atmesta. 18. Už prieš susilaikę atmesta 92. Už prieš susilaikę priimta 19. Už prieš susilaikę atmesta 93. Už prieš pasitiksliname 93. balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigėme. Atmesta. 94. Kas už, prieš susilaikė priimta. 95. Už, prieš susilaikė priimta. 20. Už, prieš. Tiksliname 20. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. U, priimtas. 21. Kas už? Prieš. Susilaikė. Manau, kad atmesta. Pasitiksliname 21. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 19 už 19 prieš atmetame. Kas už 15 kompromisą? Kas prieš susilaikė priimta? Balsuojame už visą nuomonę. Pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Primta didelė balsų dauguma. 38 už, 3 prieš. Sveikinimai. O toliau pereiname prie Andrei Kovačiak pranešimo. ir pradedame nuo 14 pakeitimo. Autoriai prašo žodinį pakeitimą patvirtinti, ar būtų prieštaraujančių, net tai tada dėl 14 balsame kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 13 kas už, kas 13. už prieš susilaiko priimta, 15 už prieš susilaiko priimta, 17 už prieš susilaiko atmesta, 18 už prieš susilaiko primta, 19 žodinis pakeitimas ir yra prieštaraujančių žodiniam pakeitimui. Netai balsuojame dėl 19 su žodiniu pakeitimu. Dvi dalis? Ne? Ne, man sako, kad ne. Ką jūs norėjote pasakyti? Atsiprašau, tik tai viena dalis. Pone Lambertai, prašom. Taigi, kas už 19 pakeitimą prieš susilaiko priimta, dabar konstatuojamosios dalis, pirmas kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta, trečias pakeitimas už, trečias už prieš susilaiko priimta, ketvirtas už prieš susilaiko priimta, penktas pakeitimas dalimis Antroji dalis atsimta, tai tik dėl pirmosios dalies, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šeštas už, prieš, susilaiko priimta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Devintas už, prieš, susilaiko priimta. Dešimtas žodinis pakeitimas Balsavome taip, kaip pakeista, kas už dešimtas taip pakeista, už prieš susilaiko. Priimta vienuoliktas žodinis pakeitimas, dvi dalis. Balsuojame dėl dviejų dalių su žodiniu pakeitimu, jeigu nėra prieštaraujančių, taigi balsuojame dėl taip pakeistos pirmos dalies, kas už prieš susilaiko. Priimta antroji dalis už prieš Pasitikrinkime antrą dalį. And that's, and then it's the final vote. And then it's final vote. Yes. The vote is closed. And... Balsuoti baigiame. 20-20. Vėlgi atmesta. Atsiprašau dėl to, bet galutinis dabar balsavimas elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. The vote is closed. Balsuoti baigiame.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 Kolegos sutarėme su pranešėjais šešėliniais pranešėjais ir ypač su šešėliniais, aš to paaiškinsiu, kodėl šešėliniai tokie svarbus, kad mes perėsime prie 23 punktą. Prašyčiau visų pasilikti salėje. Situacija yra gan keista. Ponas Mamardžiai, kuris buvo šios nuomonės projekto rengėjas, tai yra bendra žemės ūkio produktų rinko organizavimas, jis e, nusprendė neberengti tos nuomonės projekto, atsisakė ir dabar yra tokia situacija, kad e, jeigu nėra pakeitimų, kuriuos teiktų šešėliniai pranešėjai, tai aš rašyčiau raštą Agri komiteto, kad mes savo nuomonės neteikėme. Tačiau jei būtų šešėlinių pranešėjų um, pakeitimai, tai tuomet jau pirmininkė turėtų organizuoti visą darbą. Uh, Mm, kažkaip sudėti visą tai mūsų nuomonę ir siūsti mūsų nuomonę biudžetui. Taigi aš norėjau paaiškinti, kokia yra situacija. Aš tik tai dar noriu suteikti žodį ponui Omaržy, kuris paaiškintų, kokia yra situacija, kodėl jis nusprendė priimti tokį sprendimą. Prašom. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti kolegoms um, už balsavimą E, dėl PCP nuomonės. E, tikrai buvo e, labai rimtas pasidalymas, svarbiausiais klausimais tikrai persvara buvo labai labai nedidelė, bet sugebėjome parengti kompromisinius uh, pakeitimus, dėl bendro žavininkystės e, politikos, manau, kas yra labai svarbu. Dabar dėl bendro žemės ūkio produktų rinko organizavimo. Noriu pasakyti, kad mūsų komitetas rengia nuomonę mm, Žemės ūkio komiteto pranešimui. Tai yra atsakingas komitetas, kuris yra atsakingas už e, vyno, pieno, e, cukraus ir aliejinių kultūrų rinkas. Uh, Aš Žemės ūkio komitetas yra pagrindinis komitetas, o mes turime pateikti nuomonę kaip regioninės plėtros komitetas ir aš turiu pasakyti, kad susidūriau su mm, dideliais sunkumais ieškodamas kažkokias tai mm, jungtis su mūsų darbu, nes tikrai tai ne mūsų darbo sritis, tai yra tikrai žemės ūkio srities klausimai. Uh, Ir todėl aš galvoju, kad jeigu kolegos turėtų kokių minčių, gal reikėtų tuos pakeitimus teikti Žemės ūkio komitete. Mm. Ir priešingų atveju, jeigu kolegos norėtų šiame komitete pateikti pakeitimus, tai tuomet per, pirmininkė galėtų juos apjungti ir pateikti nuo mūsų komiteto. Konstanza situacija yra e, gan neįprasta, nes paprastai mes e, koordinatorių posėdėje nusprendžiame, ar teikti ar neteikti e, nuomonės vienam ar kitam pranešimui. Ir mes nusprendėme nuomonę renkti šiam pranešimui. Aš manau, kad jeigu šis klausimas būtų buvęs iškeltas koordinatorių posėdėje, mes būtumėm galėję sutarti, ar mes raštą kokį renktumėm, ar dar kažką tai darytumėm. Aš neprieštarauju galbūt iš principo jūsų mintim, bet aš galvoju, kad mm, reikėjo apie tai visų pirma pakalbėti koordinatorių tarpę, o dabar, aišku, kolegos turi galimybę Žemės ūkio komitete pateikti pakeitimus. Pirmininkė, Mm, aš manau, kad gal visų pirma reikėtų išklausyti šešėlinių pranešėjų, jeigu jie toliau nori tęsti darbą ir teikti pakeitimus kaip šešėliniai pranešėjai šiuo klausimu, mes galime ir tą padaryti. Tada aš apjungčiau jų pakeitimus ir pateikčiau kaip regioninės plėtros komiteto nuomonę. Čia ponė Krel e, pasisakė, ar, ar būtų daugiau, kas nori pasisakyti kaip šešėliniai pranešėjai Šankel. Aš suprantu, ką ponas Omaržiai nori pasakyti, tačiau aš irgi sutinku su kolegės nuomonė, kad gan neįprasta situacija, kad tokiu, e, taip vėlai yra priimtas toks sprendimas. E, reikia turėti omenyje, kad kvotos vis tik tai bus naikinamos per tam tikrą laikotarpį, taigi klausimas yra labai svarbus. Bendra žemės ūkio politika yra itin svarbi, turi labai didelio poveikio valstybėms narėms. Um, įvairiose srityse. Taigi labai būtų svarbu, kad mes bent jau pasvarstytumėm labai rimtai, ar nereikėtų teikti pakeitimų nuo mūsų, kad tikrai matytųsi, kad mes aktyviai dirbame šio klausimu, kad mes tengiamės pozityviai um, prisidėti įtakoti galimus žūp reformos pasiūlymus. Taigi aš manau, kad reikėtų galvoti apie terminą, iki kada reikėtų pateikti pakeitimus ir aš tikrai galvočiau teikti pakeitimu. Ačiū ir Luis Alves taip pat norėtų pasakyti. Ačiū pirmininkė. Aš tik noriu pasakyti tą patį, kad tai yra tikrai labai svarbus klausimas, turint omenyje žūp visą kontekstą, žemės ūkio veikla, ši konkreti ūkininkavimo veikla yra labai svarbi. Ir tą sektorių reikia labai atidžiai pasižiūrėti, turint omenyje visą jo duodamą naudą, pajamas, reikia galvoti, kokios priemonės bus įgyvendinamos ir kokia politika jas valdys, nes iš tikrųjų tai turės didžiulio poveikio įvairiems ES regionams. Aš manau, kad tas variantas, kurį jūs pasiūlėte, kad būtų galima vis tik tai galvoti apie kažkokius tai pakeitimus, kurie įtakotų mūsų regionų gyvenimą, būtų svarbus, nes reikėtų vis tik tai išlaikyti tą regioninę viziją, galvoti apie įvairias rinkos organizacijas, kur, kurios gali susidurti, susidurti su didesnė rizika galbūt. Tai aš manau, kad mm, tas variantas, kurį gina pane Krell, yra mm, geras Man atrodo, tokiu būdu mes galėtumėm ir savo poziciją suformuoti ir turėtumėm šiek tiek um, manevro laisvės uh, savo pasiūlymus parengti ir pateikti. Pirmininkė, kolegos, aš taip suprantu, kad daugiau šešėlinių pranešėjų nėra. Ponas Užės, pana uh, Nikos nėra. Jie buvo vakar posėdėje, bet šiandien nebuvo. Šiandien nėra. Bet aš taip suprantu, kad. Uh, tie du šešėliniai pranešiai, kurie pasisakė, norėtų tęsti darbą ir teikti savo pakeitimus. Tai aš tada e, siūlyčiau nuspręsti, koks būtų terminas pakeitimams pateikti ir tokiu būdu ir dirbtumėm, kad e, a, siūščiau raštą agri komitetui, kai pateiktumėt e, pakeitimus tai yra ir šešėliniai pranešė, ir tie kiti kolegos, kurie norėtų teikti pakeitimų. Aš nežinau, ar šešėliniai pranešėjai šiandien ir dėl klausimo esmės kal norėtų kalbėti, ar, ar pradėtumėm diskusijas jau šiandien. Ne. Mes iš esmės tik tai uh, sudarom palankęs sąlygas tam procesui, ką Konstanca pasiūlė, kad turėtumėm kažkokį tai kanalą per regį dirbti. Uh, Ir, ir tokiu būdu mes žinotumėm, kokiu variantu dirbtumėm dėl šių dviejų klausimų. Tačiau reikia turėti omenyje, kad terminas yra labai trumpas, nes jau spalio mėnesį turi būti balsavimas. Iš esmės tai būtų po dviejų dienų. Šią savaitę rugsėjo 20 jau būtų terminas vidudienis. Tai yra terminas pakeitimams pateikti. Tai tuo klaus, šio klausimo svarstymą baigiame, kadangi mes labai greitai baigiame balsuoti, o komisaras atvyksta tik tai 11 val. Mes dabar turime šiek tiek laiko, kurį tikriausiai skirsime tiesiog pertraukėlį, kol laukiame komisaro, nes daugiau nieko kito negalime padaryti, tačiau turbūt atsimenate, kad vakar pristačiau mm, tuos skelbimus, panas Kalas. Atsiprašau, nespėjau pristatyti uh, pirmininkės skelbimų, kadangi komisaras Kalas labai skubėjo, jis spaudė laikas, tai dabar tuos, tas kelias laisvas minutės palai, e, panaudočiau pristatydama dėrybų situaciją. Kaip atsimate, Liepos mėnesį mes balsavome dėl mandato dėryboms. Uh, palikome kai kuriuos klausimus, dėl kurių nebalsavome, ypač dėl finansų reglamento. Ir dabar aš jūs norėčiau informuoti, jog kas liko dėl šio mandato, tų straipsnių, kurie susiję su finansų reglamentu ir su konstatuojamąją dalimi, dėl kurios punktų nebalsavome, mes lapkričio mėnesio posėdėje jau galėsime viską padaryti, kas yra likę. Taip pat noriu pranešti, kad yra du posėdžiai su taryba ir komisija trilogui pradėti dėl reglamento numatyti ir per tuos posėdžius mes laikysimės įprastinės dėrybų metodikos, to viso formato. Mes informuosime, kokie yra mūsų sprendimai, kaip yra struktūrizuotos mūsų komandos. Uh, Mes sutarėme, kad dėrėsimės keturių ramščių dokumento pagrindų. Paprastai tokį dokumentą rengia taryba, sudėliodama visų institucijų pozicijas ir um, suformuodama kompromisus. Mes nusprendėme, kad dėrybą sudėliosime į blokus. Ir tuose blokuose bus visi mm, tie straipsniai, dėl kurių bus deramasi. Ir po vakarykščio posėdžio panašu kad pirmasis blokas, dėl ko mes dėrėsime spalio pradžioje, bus blokas dėl strateginio požiūrio. Po to e, bus kalbama apie e, teminės koncentracijos klausimus. Aš manau, kad Dar ką norėčiau Jums pasakyti, kad visa ta tvarka, visi tie blokai kol kas dar yra tik tai preliminarūs planai, nes tie, kas turite tokių darybų patirties, žinote, kad dažnai tenka nukrypti nuo tų preliminarių planų, bet bent jau kažkokie tai rėmai yra ir ketinama dirbti kaip galima sparčiau. Iš visų institucijų toks ketinimas yra. Noriu taip pat e, Jums priminti, kad parlamente e, pagal e, pirmininkų suėgos sprendimas yra toks, kad mes negalime individualiai eiti, kiekvienas atskiras komitetas negali eiti į plenarinę sesiją, mes turime palaukti pirmininkų sprendimo kuris pasakys, kada mes galėsime jau visi į plenarinę sesiją eiti, nes, pavyzdžiui, galvojant apie daugmetę finansinę programą, mm, dėrybas šiais lausimais ir dėrybas dėl teisėjų kūrinio pagrindo, mes negalime taip imti ir susitarti, kol dar nėra susitarimų kitose sritise, nes reikia turėti omenyje, kad kažkur bus galbūt daromi kompromisai, vienur nusileidžiama, kitur galbūt kažko gaunama, tačiau aišku, galbūt tai sulėtins mūsų darbą, bet tokia yra realybė. Ir nežinau, ką dar turėčiau pasakyti. Taip, kaip susitarėme. Dėryboms pirmininkaus pirmininkė, kai pirmininkė negalės pirmininkauti, tai tuomet atitinkamų reglamentų mm, pranešėjai pirmininkaus dėryboms. Mes taip pat susitarėme Liepos mėnesį ir man atrodo, mm, jokio abejonių nėra, kad pranešėjai ateis mm, į komitetą ir pristatys visą naujausią informaciją iš darybų, darybų eigoje. Taigi, jūs reguliariai informuos pranešiai. Taip pat mes naudosime darbo e, grupę kuri įkurta neseniai. Ši darbo grupė bus skirta geriau koordinuoti dėrybas e, dėl skirtingų reglamentų. siekiame tokiu koordinavimu užtikrinti nuoseklų skirtingų sričių reglamentų dėrėjimą. Ir taip pat tarp institucijų vakar buvo susitarta, kad galbūt į bendrasias dėrybas dėl reglamento bus pakviesti uh, dėl bendro reglamento galbūt pas, bus pakviesti pranešėjai, kurie dirbo kitais klausimais, kitų reglamentų. Gali būti taip, kad kiekvienu konkrečiu atveju galbūt dėrybose bus kviečiami vieni ar kiti pranešėjai. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad dėrybos dėl daugiametės finansinės programos vyksta atskirai, tačiau bus pirmininkaujančio Kipro pristatytas atitinkamas dėrybinis blokas. Galbūt tai jau vakar buvo padaryta. Tačiau kol kas dar skaičių nėra, nes tik tai lapkričio vadovos taryboje lapkričio 22-23 dieną. Um, taryba pirmą kartą kalbės apie skaičius, tai bus būtent ta taryba, kuri bus skirta aptarti daugiametį finansiniai programai. Didžiulė rizika yra, kad bus siūloma labai smarkiai apkarpyti biudžetą ir aišku, sanglaudos politiką. Uh, Visur, kur tik galiu, aš tikiuosi, kad jūs taip pat stengiasi informuoti kolegas, e, visuomenę, kiek galima labiau, kad sanglaudos politika jau buvo du kartus apkarpyta. Pirmas komisijos pasiūlymas jau ir tai buvo mažesnis nei dabar skirtos sumos, po to bus komisijos, buvo komisijos padarytas techninis koregavimas Liepos mėnesį, tai reiškia, kad dar Mm, šiek tiek daugiau nei 5 milijardais eurų sanglaudos politika buvo sumažinta ir dabar vėl yra galvojama, kad visas biudžetas visose srityse bus apkarpytas, tai reiškia, kad tai bus trečias kartas, kai sanglaudos politikos biudžetas bus apkarpytas, palyginti su dabartiniu laikotarpiu. Aš noriu tai pabrėžti, kadangi parlamentas praeitais metais, birželio mėnesį, pagal e, surę ataskaitą mm, patvirtino pranešimą, kad reikia išlaikyti dabartinio lygmens anglūdos politikos finansavimą. Taigi tikrai negalime taip sutikti, kad jau du kartus yra apkarpytas anglūdos politika palyginti su parlamento opozicija. Aišku, bus sunku laimėti, tačiau. Manau, kad mes visi, kiekvienas iš mūsų turime būti labai aktyvus ir kur tik tai galime pasisakydami akcentuoti būtent tai, uh, ypač Birželio tarybos pareiškimo, kur labai aiškiai pasakyta, kad sanglaudos politika yra augimo politika, investicijų politika. Taigi, ji yra mums itin svarbi šiuo krizės laikotarpiu. Tačiau tuo pat metu kalbama ir apie apkarpimą, ir apie augimą. Tai yra nelogiška e, pirmininkaujantis Kipras parengė pirmą dokumentą dokumentą, e, rengė pirmą dokumentą spalio pabaigoje. Aš labai skatinsiu visus jūs jį e, perskaityti, išanalizuoti. Toliau kolegos pranešė kiekvienas tiki, kai tik tai sutikome su pirmininkaujančia valstybė, visuomet labai akcentuojame, kad reikia atsijėti teisėkurinius pasiūlymus, teisėkurinius klausimus, kurie turi būti teisėkurinėse pasiūlymuose nuo um, bendro sprendimo proceso, kuris yra skirtas daugiametei finansiniai programai, tai yra finansams tvirtinti, nes dar labai dažnai tie du dalykai suplakami į krūvą. Ypač taryboje, tai tiek norėjau pateikti Jums informacijos apie dabartinę mūsų situaciją dėrybose dėl daugiametės finansinės programos. Mes tengiamės, kaip galima greičiau viską užbaigti, tačiau turėsime palaukti skaičių O dėl teisėkurnio pasiūlymo, kad galėtumėm e, darbus e, pastumėti link pabaigos, tai aš manau, kad ir, ir turėsime ir čia palaukti skaičių. Ar dar kas iš kolegų norėtų kažką pasakyti, Jan Albrecht? Prezidentai. E, Ačiū, pirmininkė. Aš tik tai norėjau pasiteirauti, gal aš ne viską gerai supratau. Bet gal galėtumėt pasakyti trilogo, kokia bus procedūra? Nes, kaip aš suprantu, turime dėrybinę komandą. Bet visų pirma, ar tiesa, kad visų pirma bus darybos dėl bendrojo reglamento? su pranešėju, kuris dirba dėl bendro reglamento, po to kiti pranešėjai bus kviečiami pagal poreikį dėrybų dėl bendro reglamento kontekste. Ar tai reiškia, kad mes dabar visi lauksime, kaip vyks tas, tos dėrybos dėl bendro reglamento, ar viskas vyks lygiai grečiai, ar bus kažkokia tokia seka, kad visų pirma bendrasis reglamentas, pakviečiant atitinkamus pranešėjus, kada reikia, po to konkretus reglamentai, ar viskas vyks lygiai grečiai, nes mums reikia paruošti tvarkaraštį. Aš, aš tiesiog prašyčiau patikslinimo, kad mes nepasimestumėm. Now, pirmininkė, turiu pasakyti, kad viskas šiuo metu būtent ir formuojama, dėliojama į vietas, bet bendras požiūris būtų toks, kad mm, pradėsime su bendruoju reglamentu anksčiau. Nei su kitais, nes reikia pirmą susitarti dėl tam tikrų pagrindinių dalykų, kurie po to gali įtakoti ir uh, tuos sektorinius reglamentus ar kitus reglamentus. Deja, neturime tos prabangos, e, negalime sauliaisti visų pirma viską padaryti su bendroju reglamentu ir paskui tik tai imtis sektorinių reglamentų. Tai mes galvojame, kaip čia tą tvarkarašį geriausiai sudėlioti, kombinuoja, apjungiant būtent ir, ir bendrojo reglamento dėrybas ir paskui tų sektorinių e, reglamentų kažkaip tai dėrybas suvedant. Mes jau taip sutarėme lyg ir su taryba komisija, kad pradedame spalio antrą dieną dėrybas dėl bendrojo reglamento ir tuomet mes jau daugmaž geriau galėsime žinoti, kokie būtų pagrindiniai klausimai ir dėl sektorinių reglamentų, kurie kils tai tada galėsime bendrąjį planą geriau parengti, matydami, bus, kokie yra ryšiai tarp bendro reglamento ir sektorinių reglamentų. Ir pirmosiuose sutikimuose dėl bendro reglamento mes būtent ir žiūrėsime, kurie pagrindiniai klausimai gali būti aktualiausi, galvojant toliau apie dėrybas dėl sektorinių reglamentų. Dar vienas dalykas, ką norėčiau Jums pasakyti, aišku, mes dabar laukiame pasiūlymų. Uh, ir sekretoriatas. Mes mm, rengsime pirmą posėdį dėl visos darybinės komandos struktūros, dėl visų sutikimų. Visą tai vyks spalio mėnesį, taigi reikėtų šiek tiek kantrybės palūkėti. Mes žiūrėsime, kaip būtų galima geriausiai sudėlioti tvarkaraštį, kada geriausiai kviesti sektorinių reglamentų pranešėjus turėsime pasistengti, kad visas procesas sklandžiai vyktų. Bet aš negaliu šiandien jau jums pasakyti, kad spalio 20 dieną regioninio fondo reglamento bus darybas ir taip toliau, taip toliau. Tačiau taryboje, komisija ir ypač parlamente labai rimtai ketinama užtikrinti, kad tos jungtis gerai veiktų kad viskas būtų gerai koordinuota. Mes tenksimės galbūt per darbo grupę daug ką daryti, bet e, aš manau, kad mes turime būti labai pragmatiški ir aš manau, kad e, kai reikės tikrai, e, dirbant dėl bendro reglamento, bus, kada reikia pakviesti uh, sektorinių reglamentų pranešėjai, ne, ne vien tik tai jau dėrybams, bet ir kai reikės ir išklausyti kažką, tai tikrai bus remiamas į bendarbiavimo dvasę. Noriu pabrėžti, kad tikrai yra tas supratimas, kad reikia tas dėrybas glaudžiai susijęti, užtikrinti tas jungtis, bet tikrai negalime renkti vienų didelių dėrybų, kur visi kartu būtų. Ačiū už visą suteiktą informaciją. Vieną tik trumpą klausimą norėčiau paminėti. Diskutuojame apie skaičius. Mes dar savo pozicijos kaip ir neturime, pranešimą autorė esate jūs, bet e, po to e, mes lapkričio pradžioje gausime tarybos pristatytus turbūt skaičius. Ir man iškyla klausimas, tai koks mūsų vaidmuo? tarpinį pranešimą e, BG Kaufin ir kiti rengs, o ką daro mūsų komitetas. Lapkirčio pradžioje mes jau turėsim skaičius, lapkirčio pabaigoje taryba svarstys, parlamento plenarnis posėdis priims savo poziciją, o kaip mes parengsime visą tai? Ar mes galim kažką greičiau padaryti, ar turim laiko nuomonėje parengti? Kas už tai atsakingas biudžeto komitetas ar kas? Mes esame pasirengę prisidėti, ypač kai gausime skaičius prie diskusijų. Bet dabar matome, kad iškart visi pradeda kalbėti apie skaičius, o mums neleidžiama. Ar galit man procesą pristatyti? Only... Taip, pirmiausia, vieninteliai skaičiai egzistuojantis parlamento svetainėje yra e, surė komiteto parengtieji neturėjau jokių galimybių juos pakeisti, bent jau iki šiol. Antras dalykas, dabar jau biudžeto komitetas rengia tarpinį pranešimą, datos buvo nurodytos skirtingos, bet aš įsivaizduoju, kad spalio mėnesį bus parengtas tas pranešimas. Šiame pranešime, jo struktūra yra visai neaiški, bus siekiama sureaguoti į tarybos reglamentą, nes daugiametė finansų programa yra tarybos reglamentas. Atitinkamas tarybos reglamentas yra gana ribotas, nes e, skaičiai nurodyti tik tai kategorijoms ir e, tam tikroms pakategorijoms, bet e, neinama gilin. Todėl aš suprantu, kad biudžeto komiteto rengiamas tarpinis pranešimas turės atitikti tą filosofiją Nes jeigu į tarpinį pranešimą surašysim visus skaičius ir per daug giliai įsileisime į biudžeto svarstymą, tai e, tarsi sutiksime, kad MFF reglamentas, daugiametis finansų perspektyvos reglamentas, irgi turėtų atsižvelgti į smulkesnės detalės. Todėl aš įsivaizduoju, kad tarpinėme pranešime bus atspindėta mūsų nuomonė dėl to, kas yra ta daugiametė finansų programa ir ją reglamentuojantis tarybos reglamentas. Nereikia painioti šio dokumento su teisėkuros dokumentu. Tarpinėme pranešime nereikia kalbėti apie tai, kas priklauso teisės aktams. Tačiau gali būti, kad bėgant laiku iškils vienokių ir kitokių dalykų, turime veikilai stebėti ir tie iš jūsų, kas dirbate ir biudžeto komitete ir dalyvaujate atitinkamose diskusijose, pasirūpinkit, kad mūsų regi komiteto interesai būtų apsaugoti ir kad būtų įrašyti klausimai priklausantis politiniams sprendimams, dėl kurių bus deramasi pagal bendrą sprendimų prieimimo procedūrą. Daugiau nieko negaliu pasakyti kontaktinėje grupėje, kurioje aš dalyvavau kartu su pirmininku, e, buvo deramas dėl biudžeto. Dabar toks etapas, kai daugiau informacijos nebeskelbiama, tačiau iš pirmininko pasisakymų ir parlamento pirmininko nuomonės akivaizdu, kad pirmiausia mes turėsime balsuoti dėl e, nuomonės dėl daugiametės finansų programos MFF, o paskui pateiksime skaičius teisė kūrinėme kontekste. Taigi dabar turime laukti dėrybų dėl MFF ir e, palaukti, kol ten bus e, e, pateikti skaičiai, kuriems pritars parlamentas. Žinoma, mes lygiai taip pat negalime atmesti tokio atvejo, kad parlamentui nepatiks tarybos siūlomi skaičiai. Ir mūsų nuomonė bus negatyvi, tikėkime, kad taip nebus. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į dar vieną klausimą. Daug kas galvoja, kad užtenka užblokuoti skaičius, nes mes turime blokuoti MFF. 2013 metų biudžetas um, tarsi bus pakartojamas. Bet jeigu mes neturime juridinio pagrindo naujoms politikos programoms pradėti, tai nebus ir pinigų, nes negalėsime sukurti jokios papildomos politikos ir pradėti jos įgyvendinti. Todėl teisės tarnybos turės e, pasiaiškinti, ar galima apeiti e, tą problemą, kai e, nėra juridinio pagrindo vienai ar politikai, kitai politikai pradėti gyvendinti, jeigu nėra biudžeto pagrysto 2013 metų preliminariaisiais skaičiais, jeigu nebus sustarimo dėl MFF bet aš manau, kad e, šis klausimas išlieka dar neišspręstas. Turim suprasti, kad netaip jau lengva yra pateikti atsakymą. Tikimės, kad 2000. 2013 metų biudžetas bus naudingas. E, biudžetas apskritai, kurį dabar svarstame, yra labai didelis e, klausimas ir diskusijos išsitęs. Dabar laukiam komisijos narių, tikimės, kad jis ateina. Galim padaryti penkių minučių pertrauką. Galite eiti kur nors. It's... Uh, Kolegos, dabar jau norėčiau pradėti mūsų susitikimą su komisijos nariu Johannes Han. Pusantros valandos turime šiam mūsų darbo tvarkės klausimui, šiai diskusijai, e, jūsų komentarams ir klausimams. Bet aš norėčiau, e, kad e, jūsų klausimai ir komentarai būtų kuo trumpesni. Nežinau, apie ką kalbės komisijos narys su mumis Tikiuosi, kad tai bus įdomu ir naudinga, žinant e, dabar mūsų bendrus darbus e, dėl e, Europos sanglaudos politikos ateities. Tikiuosi, kad jūs praleidote smagiai atostogas ir žinau, kad komisijose turite daug kovoti su kolegomis, kurie sanglaudos politiką kitaip supranta. Prašom žodis jums. Ačiū Danutė. Malonu Jūs e, irgi matyti dar kartą šioje salėje. Norėčiau panaudoti man skirtą laiką e, glaustai kalbėdamas. Ir norėčiau priminti diskusiją su vicepirmininku vakar dėl Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės. Jau daug kas pasakyta, dar daugiau parašyta tą temą, bet uh, Aš mielai atsakysiu ir dar daugiau klausimų po šios diskusijos. E, vėlgi e, nuolat reikia aiškinti tuos 10 milijardų, kodėl tas 10 milijardų paskirta iš sanglaudos fondų. E, žinome, kad daug diskutuojame dėl to, kokios taisyklės taikomos ir panašiai. Labai svarbu atskirti aiškiai sprendimo prieimimą ir jo įgyvendinimą. Jeigu perskaitysite mūsų uh, neoficialų į dokumentą, tai suprasite, kad komisijos uždavinys yra sprendimų prieimimas, o įgyvendinimas konkrečiai turi būti įgyvendinimas e, vietose institucijų ir administracijos dalių, kurios yra už tai atsakingos. Čia mes negalim nieko deleguoti, nes e, mūsų Europos lygmenių e, personalo skaičius yra labai ribotas, labai nedaug mes turim žmonių, nuolatgi kartojame, kad taupome personalo sąskaitą. Vieną dalyką norėčiau išskirti, kad aiškiau suprastume, kokia yra sistema. Jokių būdų tai nėra, e, kas pirmas ateis, tas ir gaus sistema. E, mes turėtume suprasti, kad e, reikia tenkinti tam tikras sąlygas Aišku, kad neužtenka transporto jungčių per sienas. Taip pat neužtenka ir informacijos komunikacijų technologijų jungčių. Tai yra viena iš rim, didžiausių sričių, kuriuose kompromisų galima pasiekti ir tada galiausiai bus rasti praktiniai sprendimai tenkinantis mūsų poreikius. Aš pats manau, kad yra nepaprastai svarbu, jei leistumėt, yra Ir tai yra susiję ir su jūsų sprendimais. Tarp kitko noriu padėkoti e, regi komiteto pirmininkai ir pranešėjams. Taigi, aš manau, kad e, kalbant apie sprendimų prieimimą ir e, diskutuojant jau yra padaryta labai daug pažangos. Regionų politika e, finansų požiūrių yra sutvarkoma labai greitai, sprendimai yra priimami greitai ir operatyviai. Bet grįždamas prie to, ką pradėjau, noriu pasakyti, kad jūsų išvados man e, nėra šimtų procentų priimtinos, turbūt nustebtumėte, jeigu pasakyčiau, kad šimtų procentų, bet labai didelė dalimi mane jos tenkina. Visuomet mes dirbame kartu, stengiamės e, bendrai suprasti, kokia kryptimi turėtų eiti e, regionų politika. Ir aš čia norėčiau išreikšti labai tvirtą paramą Elgesio kodeksui. Partnerystės ir gero valdymo principai e, yra prastumti būtent parlamento jūs nuolat darėte spaudimą tarybai, kad būtų pasiektas susitarimas dėl šių dalykų. Aš labai džiaugiuosi, kad yra pripažįstamos ex ante sąlygos e, labai didelė dalimi. E, per pasarąsias keletą dienų Europos komisija pateikė kompromisinį pasiūlymą e, dėl uh, um, juridinės bazės. Taip mes galėsime rasti politinį, praktinį sprendimą, kaip e, galima tenkinti pagrįstus tarybos ir parlamento reikalavimus, kaip juos paversti teisės aktais, kaip e, tie interesai galėtų būti prikabinti prie reglamentų. Labai gerai, kad e, mūsų nuomonės sutaptų Ir tada e, per deleguotusius aktus mes e, rastume daugiau lankstumo. Dar vienas dalykas. Čia mano nuomonė šiek tiek skiriasi. Noriu pabrėžti, kad e, nepraleisiu didžiojo e, savo kalbos e, laiko, didžiosios dalies savo kalbos laiko, kalbėdamas apie jungtis per sienas. Turėtumėm daugiau kalbėti apie koncentraciją. Patikta daug pasiūlymų ir priimta sprendimų dėl koncentracijų. Ir tai reiškia, kad parlamento pozicija, arba bent jau sudaromas įspūdis, kad parlamento pozicija yra šiek tiek miglota dėl teminių koncentracijų. Apie tai mes turim pagalvoti ir turim priimti deramus sprendimus. Manau, kad Europos komisija pademonstravo pakankamai lankstumo dėl informacijos ir komunikacijų technologijų IKT įrašymo į teminės koncentracijas ir prioritetus Žinoma, e, galvodami apie miestų transportą, turime nepamiršti energijos efektyvumo ir galimo jo didinimo. Vadinasi, reikia taikyti įvairias priemonės. Ir mūsų diskusijose tai e, buvo akivaizdu. E, su šiomis temomis yra susiję daug dalykų. Bet jeigu mes pagalvojame apie prioritetų papildymą, tai e, galiausiai mes e, galime patekti į aklavietę, nes prioritėtų bus per daug. Taigi reikia sveikos politikos, reikia tokios politikos, kuri leistų piliečiams e, suvokti, kas yra daroma. Be to, ta politika turi būti orientuota į ES 2020 tikslus. Ir galiausiai reikės priimti sprendimus, nes e, galimybių yra įvairių. Kai kurie tie sprendimai ir pasirinkimai bus gana skausmingi, bet jeigu mes nieko nedarysim, tai niekas ir nepasikeis. Nereikia tik e, galvoti apie vietos rinkėjų interesus, reikėtų platesnio mąstymo. Reikia galvoti, ar priimami sprendimai yra naudingi bendriems Europos interesams. Darydami pasirinkimus turim galvoti apie bendrą Europos kontekstą ir paskui atitinkamai galime e, pereiti iki rinkiminių apygardų. Taigi iš esmės turime galvoti kaip mes e, iš anksto e, planuosime, kaip išskirsime prioritetus. Tai darydami turime stengtis supaprastinti e, padėti. Jeigu apie priimamus sprendimus negalvosime labai atidžiai, tai rezultatas bus priešingas negu kad supaprastinimas. Yra skirtingų fondų ir jeigu mes tos fondus skiriame vienam konkrečiam tikslui, visus fondus vienam tikslui, tai prikursime daugybę klaidų ir nukrypimų. Ir e, taisydami tas klaidas dar daugiau pinigų išleisime administracijai ir tolesniems veiksmams. Būtent to mes turime vengti. Būtina suvokti, kad e, e valdymas turi būti geriau suprantamas, kad kažkam pakrypus negera kryptimi būtų e, sustabdoma vienokia ir kitokia veikla ir taip sumažintume nukrypimų e, mastą. Mes patys neturėtume kurti problemų ateičiai. Taigi aš manau, kad tą reikės peržiūrėti. Mes Europos komisijoje esame pasirengę su visais aptarti įmanomus veikimo būdus. Ir paskutinis mano e, pastebėjimas. Priimtas sprendimas panalizuoti visus su finansų valdymu susijusius klausimus. Čia mes siūlome um, panašius dalykus, kas uh, buvo pasakyta parlamente, kai vyko diskusija dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo ir tolesnių veiksmų. Buvo sakoma, kad reikia griežtesnės stebėsenos. Manau, kad uh, veiksmų planas um, nuo pat e, pradžios reikalauja, kad būtų taikomos labai griežtos priemonės ir e, kad būtų vengiama klaidų padarytų anksčiau. Manau, kad pratesiu savo pirmtako mintis. E, šia kryptimi padaryta gali būti labai daug. Ir turime galvoti apie visas taisyklės. Rengdami visas taisyklės turime galvoti apie klaidų sumažinimą. Būtinybė. Uh, Grįžkime prie to, kas e, buvo pasakyta taryboje svarstant finansų priemonės. Visi sutinkame, kad e, šis sektorius yra labiau vertinamas iš produkto perspektyvos, o ne tiek iš masto perspektyvos. Nors mastas taip pat turi būti plečiamas. Tikslas - viskas, kas yra padaryta, turi greitai pasiekti galutinį naudos gavėją. Per paskutinį laikotarpį, atrodo, padėtis buvo neteisingai suprasta. Ir dėl daugelio priežasčių pinigai būdavo paskiriami, bet galiausiai galutiniai naudos gavėjai tų pinigų negavo arba juos gavo labai vėlai. Ir per kitą finansų laikotarpį e, sakoma, kad reikėtų nustatyti terminus, laiko terminus, per kuriuos galutiniai naudos gavėjai turėtų e, gauti pinigus, kreditus ar panašiai. Taigi, kai kalbame apie išlaidų prioritetus, turime labai aiškiai pasakyti, kad tie pinigai turi būti išleisti iki tam tikro laiko tarpo pabaigos. Aš nebeturiu kantrybės pasiūlymams, e, kurie yra per daug platus ar panašiai. Tokius dalykus dažnai matome taryboje. Maždaug du trečdaliai turimų pinigų e, kartais yra nepanaudojami iki termino pabaigos. Kaip taip gali būti? E, tai netenkina mūsų išsikeltų tikslų. Todėl e, reikia imtis reikalingų priemonių, užtikrinant, kad tai, ką mes kalbame, virstų realiais veiksmais. Manau, kad parlamentas, e, komisija bei ir taryba tam pritars. Būtų politiškai naivu galvoti apie daugiametę finansų perspektyvą, programą, apie biudžetą nekreipti dėmesio į tokius praeities dalykus. Parlamento regionų plėtros komitetas ir Europos komisija sutinka, kad e, komisijos pasiūlymas yra tik parlamento norų, tenkina tik parlamento norų minimumą. Tačiau e, tolesnių mažinimų nebereikės. Mes kalbame, kad reikia žmonėms ekonomikos augimo, darbo vietų, tuo stengiamės pasirūpinti. Taigi biudžeto daugiau karpyti nebus galima. Noriu priminti, kad 2013 metais maždaug pusė e, valstybių narių, e, pusėje valstybių narių struktūrinių fondų pinigai sudarė maždaug trešdalį viešų investicijų o šešiose valstybėse narėse net 60 procentų. Taigi maždaug du trečdaliai visų e, viešų investicijų atėjo iš struktūrinių fondų. Tai yra dideli pinigai. Kalbame apie investavimą per valstybių biudžetus. Tai savo ruoštų parems kitų valstybių ekonomikas. Pažvelkime, kaip e, paskirstomos sutartys, kas gauna sutartis. Čia labai svarbu nuolat dėrybose apie tai kalbėti. Europos 2020 strategijoje yra iškelti labai aiškus tikslai. Vienas jų yra užtikrinti, kad regionų pinigai būtų skirti tų ES 2020 tikslų įgyvendimui regionuose. Bet e, mes e, pirmiausia turim užtikrinti, kad ES 2020 tikslai bus e, pasiekti. Taigi, iš esmės, ką mes bandome padaryti, norime pagerinti ekonominę padėtį, norime pagerinti žmonių gyvenimą ir pagerinti regionų būklę. Apie tai mes turime galvoti, kalbėdami apie bendrąją sąrangą, apie pinigų paskirstimą. Turime bendruosius tikslus, kuriais vadovaujamės ir jeigu reikėtų biudžetą karpyti, pažvelkime į Kipro pirmininkavimo programą to tema. Taigi, gali būti, kad taip atsitiks. Ir jeigu taip atsitiks, reikia labai aiškiai pasakyti, kad e, biudžetas bus karpamas visose politikos rytise, neapsiribuojant jokiomis sienomis. Ir regionų politika E, turės apimti visus regionų politikos vidaus sektorius. Negali būti, kad e, viena ar kita gyventojų kategorija nukenties labiau. Negalima taikyti skaldyk ir valdyk politik kenksminga. Visi turi būti traktuojami sąžiningai ir vienodai. Dėkuoju per, aš, už darbą padarytą per pasarosius mėnesius. Šimtai pakeitimų, papildymų pateikta, Jūs nurodote, kaip norite pakeisti e, praeities e, reikalus. Tai tvirtina, patvirtina, kad e, jūs ši tema labai domina. Labai sunku tokius pasiūlymus pateikti ir parengti ataskaitas apie juos. Taigi aš jums labai dėkoju už pastangas. Svarbu toliau diskutuoti tomis temomis. Netrukus prasidės trialogo dėrybos. Vyks jos taip, kaip pridara griežtai ir e, sudėtingai. Bet aš asmeniškai galiu pasakyti, kad bent jau iš esmės mes einame teisingu keliu. Ačiū. Atrodo, kad niekas nenori kalbėti. Ar kas nors norės pasakyti? Ar vicepirmininkai nori kalbėti, ar iš karto nuo koordinatorių pradedam? Jeigu norit, prašom. Galim padaryti išimčių, galim ir vicepirmininkus pasikviesti. Ε, eh, κύριε Επίτροπε, ευχαριστούμε που είσαστε εδώ. Νίκος, dėkoju gerbiamas komisijos nariai, kad atvykote į mūsų posėdį apsikeisti nuomonėmis. Norėčiau keturis klausimus iškelti. Pirmiausia, eh, esant ekonominiai kriziai, jūs pats sakėte, labai svarbu, kad galutiniai naudos gavėjai kuo greičiau gautų pinigus. Ir ypač tai liečia smulkų ir vidutinį verslą, dalyvaujantį šiuose projektuose. Graikijoje, pavyzdžiui, SMI tų lėšų greitai negauna, nes bankai e, tikrina smulkaus ir vidutinio verslo įmonių projektus, žiūrėdami, ar jie ekonomiškai apsimoka ir maždaug 80 procentų tokių paraiškų yra atmetamos, o 20 procentų yra atmetamos E, priimamos, bet smulkios ir vidutinės įmonės negali dalyvauti tose projektuose, nes lėšas gauna tik po dviejų metų. Turėtume keisti situaciją, nes kitaip niekaip tie pinigai nepasieks galutinių naudos gavėjų. Ir tada tos įmonės negali įsigyti nei žaliavų, nei kitų dalykų reikalingų projektų vykdymui. Kalbame apie 14-20 metus e, kalbame apie tai, kad regionai turėtų būti suskirstyti į išsivyščiusius ir mažiau išsivyščiusius. Manau, toks skirtimo, skirstimas nėra tinkamas, nes tokia klasifikacija, e, ko gero, remiasi duomenimis, kurie buvo paskelbti iki krizės arba krizės pradžioje. Ir ta regiono klasifikacija gali padaryti neigiamą poveikį regionui. Čia mes svarstėme e, pranešimą e, skirtą šiai temai. Jei regionus klasifikuosime pagal 2009 metų duomenis, tai tas klasifikavimas tikrai nebėra tinkamas, nes situacija dėl krizės labai pasikeitė. Trečiasis dalykas, kurį norėčiau paminėti. Aš pats uh, atstovauju regionui ir noriu pasakyti, kad 14-20 metais regionų vaidmuo išauga labai stipriai. Regionai pasirašo partnerystės sutartis. Ne tik valstybės narės ateityje galės tą padaryti. Taigi, kai kalbame apie regioninės programas atskiriems regionams, reikia, kad tos E, programos atitiktų regioninių valdžios institucijų poreikius, kad būtų dėrybos, derinimas ir neturėtų būti taip, kad centrinė administracija nuspręstų, kas vyks regione, reikia, kad regionų valdžia galėtų dalyvauti priimant sprendimus. Toliau, dėl biudžeto mažinimo. Aišku, kad e, krizės laikotarpiu e, ne, negalime toliau mažinti skirtų lėšų. Norint skatinti ekonomiką, reikia, kad skiriamų lėšų kiekis padidėtų. Parlamentas nuolat tą sako, nes tik taip pradės, nes tik taip padės mum išbrišti iš krizės. Reikia rasti daugiau nuo savų išteklių Europos Sąjungoje e, ir juos pasitelkti, o ne karpyti biudžetą nes e, lėšų apkarpimas e, neigiamai atsilieps ekonominiai plėtrai. Graikijoje matome, e, kaip blogos priemonės turi labai didelį neigiamą poveikį ir visuomeniai, ir įmonėms. Dėkoju. Suteiksiu žodį kitam kalbėtojui, tikiuosi, kad nekalbėsi taip ilgai. Dėkoju. Dabar po balsavimo jaučiame, kokia yra atmosfera. Trumpai pristatysiu, ką šiandien darėme ryte. Ryte balsavome dėl žuvininkystės politikos. Ir balsavimo rezultatai buvo labai e, tie, kas buvo už ir tie, kas buvo prieš, praktiškai skaičius tokių e, kolegų buvo beveik vienodas. Ir tai reiškia, kad mes norime glaudžiai bendradarbiauti su Europos komisija, su pranešėjais ir kitais kolegomis, kad galėtume aiškiai apsispręsti, kuria kryptim turime judėti, turime susitelkti ties svarbiausiais dalykais. ir eiti tinkamą linkme. Turint galvoje, ponia komisijos nariai, jūsų pabrėžtus aspektus, pavyzdžiui, teminė koncentracija. Mes norėtume laikytis integruoto požiūrio. Norėtume, kad vyktų visi suplanuoti dalykai. Bet neužmirškime lankstumo ir neužmirškime, kad labai svarbu leisti regionams nuspręsti, kas jiem reikalinga. Aišku, mes nenukrypsime nuo teminės koncentracijos, jei taip elgsimės. Manau, mums pavyks susitarti su taryba ir komisija laikantis jūsų pateikto požiūrio ir metodikos. Taigi manau, kad mes visi judame tą pačią linkmę. Toliau nauji inovatyvūs instrumentai. Džiaugiuosi, kad finansinėme reglamente jiem suteiktas svarbus vaidmuo. Mes kartu su komisija esame mm, vienodos nuomonės. Aišku, kad lėšos E, pirmiausia turi patekti ir kuo greičiau patekti galutiniams naudos gavėjams. Nauji instrumentai yra reikalingi. Dabar pasižiūrėkime, kokia yra situacija. Pavyzdžiui, Graikijoje bankai nieko nedaro. pinigai patenka į Graikiją, bet jie nėra veiksmingai panaudojami. Paskutinis mano komentaras būtų skirtas štai kam. Europos parlamentas mm, skiria didelį dėmesį partnerystės sutartims valdžios įsprendimų decentralizacijai Ir labai svarbu, kad per ateinančius mėnesius ar pusmetį visos šalis pateiktų savo programas ir e, reiktų visą tą apibendrinti, išanalizuoti kuo greičiau bus kreiptas į valstybės narės, kad prasidėtų darbai. Kai kuriuose Europos Sąjungos dalise tas jau vyksta. Mes neturime tik diskutuoti, ar bus lėšų. Bus lėšų ir sanglaudos politikai visose regionuose ir kitoms m, mm, politikos kryptims. Taigi lėšų bus. Ir tiems, kas atstovauja Europos e, piliečiams nacionaliniuose, regioniniuose parlamentuose reikia suprasti, kad ši politika, kurios ketiname imtis, yra labai svarbi ekonominiai plėtrai ir darbo vietų kūrimui. Pritarčiau komisijos pozicijai. Dėkoju. Toliau e, Konstanca Dėkui, Danuta, dėkui, gerbiamas komisijos nary. Man malonu buvo išgirsti, kaip plačiai jūs apibrėžėte bendro sutarimo sritis, neturint galvoje, kaip šiandien iš ryto balsavome. Aišku, kai kur mums dar kyla sunkumų ir problemų, bet apskritai tie siekiai tie mūsų siekiai yra bendri ir manau, kad mums pavyks susitarti ir nugalėti mm, abejonės. Suprantu, kad dėrybos su taryba gali būti sudėtingesnės. Yra sričių, dėl kurių taryboje dar valstybės narės nėra iki galo susitarę, tai taip pat apima ir sanglaudos politiką. Dabar Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Jūs minėjote, kad e, kompromiso dirba, dirba kompromisų yra labai plati. Malonu tą girdėti. Ir noriu pabrėžti, kad mes irgi esame pasirengę ieškoti kompromisų. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad Čia turime galvoje tuos 10 milijardų eurų ir, ir tą bendrąjį e, reglamentą nustatantį transporto infrastruktūros tinklų priemonės veikimą. Manau, kad pavyks rasti reikal, visas reikalingas lėšas, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonė iš tiesų taptų realybę. Bet ne visos idėjos mums yra primtinos. Nors iš kitos pusės tikimės pasiekti sutarimo. Biudžeto komitetas šiandien balsavo dėl biudžeto reglamento plenarinėje sesijoje balsuosime spalio mėnesį dėl šio klausimo. Manau, kad naujos finansinės priemonės bus labai naudingos, leidžiančios mum geriau, efektyviau panaudoti turimas lėšas, taip pat ir sanglaudos fondo. dėrybos. Atrodo, kad virš mūsų kabo, virš visų dėrybų kabo Damoklo kardas. Gal gerbiamas komisijos nary galėtume šiek tiek pakomentuoti dėrybas. Manau, dėrybos dėl biudžeto, dėl sanglaudos e, politikai bus labai sudėtingos, kaip buvo ir 12 metais. Ir dėrybos dėl 13 metų, ypač turiu galvoje mokėjimų įsipareigojimus, kuriuos yra numačiusi komisija, taip pat galėtų būti sudėtingos, nes e, kyla abejonė, ar atsiras mokėjimų įsipareigojimams lėšų tiem įsipareigojimam patekti, e, pa, padengti. E, Galbūt gerbiamas komisijos nariai galėtumėte apie tai irgi išsamiau pakomentuoti. Ir yra juk projektų, kurie sustabdyti, nes trūksta lėšų. Mulțumesc, aș vrea să-l felicit pe domnul comisar pentru. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju komisarui už jo pasisakymą. Nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta, tik pratesiu Konstantos mintį apie regionus ir projektus bei programas, kurie buvo patvirtinti, bet neįgyvendinti. Kalbėčiau apie Erasmus vietos valdžios atstovams. Gaila, kad mes vis dar kalbame apie paramą vietos regioninės valdžios lygmenims, tačiau iki šiol nesugebėjome gyvendinti to, kas, e, dėl ko yra nuspręsta, ką, ką esame patvirtinę. Taigi gaila, kad tos programos nėra įgyvendintos. Regionai yra pateikę savo pasiūlymus, e, parengę projektus, bet tai nepadaryta. Taigi noriu paklausti komisaro, kada bus įgyventas tas projektas, kuris tikrai naudingas vietos regionų bendruomenėms. Dėkuoju komisarui, ypač e, ką jis pasakė dėl finansų, nes tikrai girdime mm, neraminančių tokių balsų dėl sanglodos politikos. Manau, kad mes turime būti labai solidarus, komisija ir parlamentas reikia apibriežti, kokia būtų ta politinė riba, kurios žemiau jau nusileidus būtų vis, viskas kvestionuojama, viskas statoma ant kortos. Tak. Ačiū, Oldžiai Vlasek. Komisař, já jsem také velmi rád, že můžeme. Ačiū, pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad mes aptarėme sanglaudos politiką su jumis, komisarė. Noriu pakartoti tai, ką ponė Kril pasakė savo komentare. Yra didžiulis pavojus ir aš čia kalbėčiau apie vakar dienos diskusiją su komisaru Kalas, kad e, tikrai nėra daug dirbamas tenkiantis patenkinti mūsų poreikius, mūsų pageidavimus įgyvendinti. Aš noriu gal, kalbėti apie vietos ir regioninę valdžią, savivaldos institucijas, jų įtraukimą į partnerystės susitarimų rengimą. Tai norėčiau jūsų paklausti, ar jūsų manimu. Uh, valdžios institucijos turėtų visų pirma tarpusavė susitarti dėl tų partnerystės sutarimų rengimo. Ir taip pat noriu pasiteirauti dėl mm, teritorinio matmens, ypač į tai integruotų investicijų kontekste reglamente teritorinė dimensija nėra pakankamai įtvirtinta, taigi gyvendinimas labai priklausys nuo valstybių narių sprendimo. Ar jūsų manime, komisarė, būtų naudinga parengti rekomendacijas valstybėms narėms? Ar jūs galvojate, kad komisija tai galėtų padaryti? Ačiū, panas Samarišė. Ačiū pirmininkė, komisarė. Manau, kad gal nereikėtų grimsti į visišką pesimizmą, bet vis tik tai verta nerimauti dėl regioninės politikos. Susidaro toks jausmas, kad sanglaudos fondas, struktūriniai fondai tapo tarsi tokia vieta, kur bus semiamasi pinigų finansuoti kitų sričių politikai, kitų sričių tikslams. Vakar kalbėjome apie 10 milijardų Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Tai ir e, iš tikrųjų mes norėjome, kad regioninės politikos normos visos būtų išlaikytos ir šių 10 milijardų gyvenimo kontekste. Taip pat dar vienas dalykas, e, ką komitete mes taip pat aptarėme, tai yra struktūrinių fondų panaudojimas finansuojant augimo politiką. Mm Šiandien lik ir galvojama, kad struktūriniai fondai yra netinkamai naudojami. Taigi regionės politikos finansai tiesiog milijardų sumomis yra įmami kitų sričių politikai finansuoti. Aš galvoju, vis tik tai svarbu yra išsaugoti regionės politikos tikslus, juos įgyvendinti kad nenukentėtų vieni ir kiti regionai dėl to, kad tie finansai būtų perkeliami kitur ir neįgyvendinama šios sties politika. Trečias dalykas, man toks jausmas e, kyla, kad e, kai kalbame apie e, bendrą žemės ūkio politiką, nežinau, ar bus vokai bendrai mažinami, bendras finansavimas bus mažinamas bendros žemės ūkio politikos rytyje, nes viskas tarsi ten šventa. Tačiau, galvojant apie regionio politiką, čia jau nesibaiminama ir labai rimtai apkarpyti finansavimą. Aš tikrai nemanau, kad mes galėtumėm sutikti su tokiais dalykais, bent jau aš, dirbdamas regionės plėtros komitete, tikrai negalėčiau sutikti su tokiais dalykais. Yeah. Komisarė, ar pageidautumėt sureaguoti atsakyti. Taip, jeigu neatsakysiu, e, neliesiu kažkurio iš jūsų e, klausimų, tai reiškia, kad aš visiškai sutinku, neprieštarauju tam, ką jūs pasakėte. Dabar stengsiuos laikytis jūsų pasisakymo tvarkos dėl finansinės inžinierijos. Esu dėkingas. Uh, už jūsų pakeitimus, kuriuos jūs padarėte ir, ir, ir šio laiko tarp, pavyzdžiui, dėl darbinio kapitalo, kad jis irgi dabar yra finansuojamas ir taip toliau, tačiau ateitie reikėtų pasistengti, pasirūpinti, kad ne vien tik tai fondai būtų suformuoti, bet kad ir pinigai realiai pasiektų galutinius naudos gavėjus. Jūs jau šiam laikotarpiu pateikite pasiūlymų, aš mm, iš dalies suprantu, kad mes jau kažkiek vėluojame kad jau pakankamai vėlų šiame laikotarpė kažką padaryti, kadangi eina kalba apie mm, daug šimtų mm, kontraktų. Tai, ką žinau, būtų galima kažką pakeisti, tačiau ateitie reikėtų galvoti apie tai, kad tikrai pinigai pasiektų galutinius naudos gavėjus ir kad tikrai jie būtų panaudoti MVI, išleisti konkrečiai. Dabar dėl skaičių Mes visuomet turime tuos skaičius, kurie naujausi yra surinkti. Pavyzdžiui, vasario kovo mėnesį Eurostatas skelbė tos duomenys, tai jeigu kalbėtumėm apie regionius skaičius, tai čia būtų gal dviejų metų duomenys. Nacionaliniai skaičiai būtų praeitų metų skaičiai. Taigi, jeigu galvojame apie regioninę politiką, struktūrinius fondus, tai mes imame pastarųjų trejų metų, už kuriuos turime duomenys vidurkį. Tai tokia būtų mūsų taikoma procedūra. Ką aš noriu pasakyti, kad e, kai eina kalba apie skaičius ir ką tai reiškia regionams, aš manau, kad e, tų skaičių pritaikymas kitiems metams labai nesmarkiai pakeisų situaciją ir taip pat pačiose valstybėse dalyse, tai aš nemanau, kad būtų didžių, didžiulių kažkokių pasikeitimų, kad ir Graikiai, jeigu imsime 2013 mm, metų skaičius, o ne 2012 metų skaičius. Aš nemanau, kad bus didelių skirtumų tarp regionų, gal bendras BVP mažesnis būtų. Uh, Dabar dėl įvairių valdymo lygmenų įtraukimo regionuose, ypač mes kaip komisija privalome laikytis valstybės narės konstitucinės santvarkos. Taigi mes negalime peršokti kažkokio tai vieno e, valdymo ligmens valstybė narėje. Tač, tačiau reglamentuose dabar yra straipsniai dėl daugio pakopio valdymo ir aš noriu Jūs patikinti, kad mes tikrai tenksimės labai atidžiai žiūrėti, mm, kaip to straipsnio laikosi ar laikėsi valstybės narės. Ir mm, bus aišku, kaip regionai, taip pat ir vietos valdžia, ar net ir atitinkamos NVO įtraukiamos į atitinkamų veiklos programų rengimą ar partnerystės sutarčių sudarimą. Dėl finansinių priemonių ir nuosavų išteklių ką jūs pasakėte. Aš galiu visiškai paremti jūsų mintis, pritariu joms. Dabar dėl intervencijų ir teminės koncentracijos. Dėl pono Lambert pasisakymo. Mes kaip komisija turime tarsi vadovą tokį taisyklių iš, iš trijų dalių, nes mes galvojame, kad trijų tokių dalių užtenka, nereikia šešių e, dalių, e, bet yra vis tiek valstybių narių regionų dar pakankamai daug laisvės e, galimybių rinktis tą ar tą, bet aišku visuomet yra iššūkis politinėme gyvenime visuomet tas iššūkis egzistuoja, kad reikia priimti kažkokį tai sprendimą. Aišku, gal lengviau būtų turėti šešis tikslus, nes tokiu būdu gal būtų apimti visi skirtingi konkretos regiono interesai. Tačiau galutinėme rezultate būtų kažkas praskies ar netgi kažkas išmesta galbūt. Uh, tiesiog teminės koncentracijos pati savoka būtų praskiesta, nebeliktų jį kaip ir jos. E, taigi yra platus tas spektras pakankamai tematinės koncentracijos, bet aš manau, kad vis tik tai valstybių narių, regionų atsakomybė yra kažką pasirinkti. Toks sprendimas yra neišvengiamas, aš manau. Dabar dėl Connecting Euro Facility, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės. Uh, kaip regionės politikos komisaras, kaip komisijos narys, aš manau, jūs suprantate, esu suinteresuotas rasti reikalingus sprendimus, nes šios priemonės idėja yra tikrai labai svarbi dideliai daugumą Europos parlamento, tarybos, komisijos. Ir, ir už institucijų ribų tikrai didžiulis yra suinteresuotumas šią priemonę. Uh, Tad reikia išspręsti tuos neraminančius klausimus, aš manau, viską įmanoma padaryti. Toliau dėl mokėjimų. Taip. Mes perkeliame nemažą mm, sumą, kalbėčiau apie vieną ženklį milijardo skaičių. 2012 metais balandį tik tai Tai pirmas ketvirtis buvo ankstesnių metų mokėjimų paraiškoms apmokėti pagal e, turimą biudžetą. Yra didelė tikimybė, kad ta pinigų sumą, kurią turėsime perkelti į kitus metus, turėsime sparkiai padidinti. Nebent, jei nebus papildomo biudžeto šiems metams, uh, tai gali tai būti, kad e, perkelsime pakankamai didelę e, vieną ženklę e, sumą, gal net ir dvi ženklę, bet tada jau nedidelę sumą, kalbu vėlgi apie milijardus, į kitus metus. Taigi gali būti taip, kad kai kuriems projektams iškils pavojus nes kažkas projektą turės e, finansuoti prieki. Iš ankstinis finansavimas bus kažkoks tai, o, o, o turi būti kažkoks finans, iš ankstinis finansavimas, o paskui turi būti um, kompensuojamos tos sumos, bet kuo ilgesnis laikotarpis tarp, konkret, to, tarp finansavimo fakto ir kompensavimo fakto, tai aišku, tuo prasitės ilgiau paskolos ir, ir visa kita. Na, tai valstybės narės turėtų vis tik tai laikytis to, dėl ko mes susitarėme ankstesiais metais, nes tai yra jų pinigai. Erasmus vietos valdžiai, vietos lygmeniui studijose viskas atrodė kaip ir neblogai, bet realiam gyvenime yra tam tikrų problemų ir dabar su regionų komitetu mes tengiamės dirbti um, pagal tokį požiūrį, kad etapas po etapo dirbama ir mm, vietos valdžios uh, pareigūnams ir vietos politikams mes tenksime sukurti turėti galimybės keistis patirtimi, žiniomis um, Europos kontekste. Dabar dėl partnerysčių sutarčių, atrodo viską pasakiau, teritorinis matmuo ir ITI, e, integruotos teritorinės investicijos, kol kas um, čia valstybės narės pačios sprendžia ypač atsižvelgdamas pagal savo urbanistinės struktūras, kaip tas lėšas panaudoti integruotojų požiūrių. Ačiū. Labai ačiū. Kolegos, norėčiau dabar baigti kalbėtojų sąrašą. Aštuoni užsirašė kalbėti. Taigi, jeigu galėtumėt e, baigti, daugiau nebeužsirašyti, tai tada liktų dar laiko uh, komisijos nariui trejetas minučių atsakyti. Ponas Pikseira, prašom. Obrigado, senhora presidente. Senhor... Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkui e, e, gerbiamas komisijos nariai. Jūs, e, gerbiamas komisarė, turėtume žinoti, kad savo pasiūlyme komisija nenumatė galimybės išskirti sritis, kurios uh, E, yra skirtos bendradarbiavimui per sienas arba į regionų bendradarbiavimo tikslus. Ar jūs sakytumėt, kai buvom Strasbūrė susitikę su valstybių narių atstovais, e, apie tai buvo kalbama. Jūs esate pažadėję nemažai kriterijų. praeito savaitės e, e, bėgėje mes gavom e, jūsų pasiūlymus. Ir atrodo, kad nuo 2020 metų mes akivaizdžiai pateksime į nepalankę sąlygas. Tai yra labai svarbi regioninio bendradarbiavimo sritis. Ir galiu pasakyti, kad procentinė prasme mes priklausome būtent nuo regionų politikos. Europos komisija teigia strategiją dėl periferinių e, nuo toliausių regionų. Europos komisija yra pasirengusi palengvinti bendradarbiavimą per sienas atokiausiose regionuose. E, tuose regionuose, kurie yra atitolę nuo žemyno maždaug 150 km, mažiausiai 150 km jūros. Ir aš norėčiau, kad komisija paaiškintų šį dalyką. Pateikiau klausimą raštu, nes atrodo, kad yra nesuta, ne, netitinka daugelis e, mūsų turimų dokumentų. Europos komisija sako, kad ji yra pasirengusi palengvinti bendradarbiavimą per sienas e, tokiausiuose regionuose, e, kalbant ypač apie tuos jūrinius regionus E, kuriems tas 150 km atstumo kriterijus gali būti pritaikytas. Ir dabar e, teiktas pasiūlymas komunikatui dėl atokiausių regionų. E, sakote, kad jis bus peržiūrėtas. Ar galime palengvinti bendradarbiavimą per sienas konkrečiai tiems regionams ar ne? Ar jūs ketinate uh, tai daryti, ar apie tai reikia dėrėtis, ar iš tikrųjų tą klausimą būtina pateikti dėrybams, man atrodo, kad tai būtų keista. Jeigu jūs nesate mm, nusiteikę tolesnėms diskusijoms, tai mm, nebus taip, kaip jūs žadėjote. Komisijos komunikatai netitinka. Negalima e, mėtyti skirtingų argumentų, kai kalbame apie bendradarbiavimo e, palengvinimą. Jūs sakėte, kad darysit tą ir tą, o dabar e, sakote, kad nebedarysit. Nors anksčiau esate sakę, kad reikėtų darybams pateikti. Bet dar anksčiau esate sakę, kad norite palengvinti bendradarbiavimą su tokios regionus. Tai kas čia, kaip čia kas yra? E, Jan Olbricht. Ačiū, Jan Olbricht. <clears throat> Jis. Uh, uh... Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti E, Europos komisijai ir pasidžiaugti tuo, kad pradėtos dėrybos per trilogą. Tai leis jums pateikti nuomonę apie parlamento kompromisą. Mes tada žinosime, kokia bus komisijos pozicija dėrybose. Tai bus labai naudinga ateityje. Taip mes e, turėsime tam tikrą manevravimo laisvę abiejose pusėse. Dabar įleidžiantis į detalės. Visų pirma, e, geros kloties e, įgyvendinant CEF mes manome, kad jūs darysite viską, ką reikia. Tik įla klausimas, kas yra galima padaryti, kas yra įmanoma nuveikti. Manome, kad kalbant apie prioritetus, projektus per sienas ir panašiai, e, mes galime tik palankiai viską vertinti. E, mes visose partijose esame pasirengę e, siekti kompromiso, jeigu tik bus atsižvelgiama į nacionalinius vokus. Viena iš sanglaudos politikos ypatybių būtent tokia ir yra. Nieko prieš nepasakome prieš tikslus, bet dėl metodo manome, kad yra neįmanoma atsisakyti nacionalinių vokų. Galbūt anksčiau bus įmanoma, bet iš pradžių to tikrai negalima padaryti. Taigi darome viską, ką galime, kad kompromisas būtų rastas ir stengiamės užtikrinti, ka, e, jūs patikinti, kad mes nelaukime. Tikimės, kad komisija e, bendrai pasieks kompromisą. Antras dalykas. Sunkioji infrastruktūra mažiau išsivyščiusiuose regionuose pagal regionų plėtros fondą Gal ponas komisijos narys galėtų pasakyti, kas e, turi būti padaryta, kad būtų išspręstos problemos. Europos komisija nuo pat pradžios sako, kad e, transporto ekologijos ir informacijos komunikacijų technologijų infrastruktūra turi būti finansuojama, reikalingos bazinės paslaugos. Bet kas yra tos bazinės pagrindinės paslaugos? Mes apibriešties nerandame. Uh, Kaip jūs įsivaizduojate, turbūt labai daug pastangų yra dedama e, įtikinti labiau užsivyšiusius regionus sutikti su tuo, kad tokia mintis bus įrašyta reglamente. Parlamentas išreiškia skirtingų regionų piliečių pozicijas, todėl jūs turėtumėt mūsų suprasti. Dėl teminių koncentracijų. Manau, kad mes visi visiškai sutinkame kad e, reikia labai griežtos koncentracijos. Be bejonės, taip, koncentracija absoliučiai taip. Jūsų pastaba apie tai, kad geriau turėti tris, o ne šešis, taip, net dar geriau būtų, jeigu du turėtumėm, dvi turėtumėm, o ne šešias koncentracijas. Tačiau tada iškyla klausimas, dabar ypač per krizę. Manome, kad lankstumas yra vertybė. Lankstumas koncentracijoje yra dar geriau ir mes bandome su galutiniais naudos gavėjais ir programų valdytojais labai aiškirti prioritetus ir paaiškinti, kodėl. Absoliuti koncentracija yra reikalinga, tam mes šimtų procentų pritarėme. Ir koks bus galimos koncentracijos mastas, čia irgi reikia tam tikros manevravimo laisvės. Manome, kad ši tema, teminės koncentracijos, turėtų daugmaž. Uh, e, būti vienodai traktuojama skirtingose reglamentuose, nes e, dabar kitaip yra pagal regionų plėtros fondą, kitaip pagal sanklūdos fondą, kitaip pagal socialinį fondą ir pagal teritorinį bendradarbiavimą dar kitaip yra traktuojama. Taigi dėl to iškyla daugiausia sunkumų. Gal per dėrybęs būtų galima rasti būdų bent jau suvienodinti, bent jau kažką panašaus padaryti, nes ESF koncentracijos požiūrių yra čempionai. Taigi aišku, kaip kas turi būti koncentruojama. Dėl e, partnerystės. Apie tai kalbėjome Strasbūrė. Dėl partnerystės sutarčių. Labai svarbu, kad partnerystės uh, sutartys būtų pagristos CSF fondais Dabar mes kalbame apie partnerystės sutartį su penkiais fondais ir tada jūsų pasiūlymas priešingai negu mūsų reiškia, kad bendradarbiavimo ir partnerystės sutartys yra teigiamas kartu. Tai apims ir žemės ūkį. Partnerystės programa jau yra orientuota į penkis fondus. Visi bendradarbiavimo fondai jau siejami su penki, per, per bendradarbiavimo uh, susitarimai yra taikomi su penkiais fondais. Uh, Aš e, nenoriu leistis labai detalės, bet noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad šiuo metu tas dalykas yra gana sudėtingas. Ir paskutinis, provokacinis klausimas, nenoriu užsipulti komisijos nario. Bet Lambertai gal paaiškintum, o kaip bus, jeigu nebus pasiektas sutarimas dėl finansų perspektyvos? Jeigu nebus teisinės bazės po 2013 metų, kas atsitiks su sanglaudos politika? Aš nenoriu išprovokuoti politinės diskusijos, bet įsivaizduokime. Biudžetininkai turėtų patys įsivaizduoti kas atsitiks su sanglaudos politika, jeigu nebus pasiektas susitarimas dėl daugiametės finansų perspektyvos, jeigu nebus finansinės bazės. Kas bus? Ar viena dvyliktoji, ar kažkoks preliminarusis biudžetas bus taikomas? Apie tai, manau, mūsų komitetų irgi reikia žinoti. Mes turime įsivaizduoti, kas bus, jeigu padėtis susiklosis negerai. Jeigu neturėsim teisinės bazės, tai kokia bus sanglaudos politika? Mums reikia informacijos. Ačiū. Kornelija Ernst. Ja, vielen dank. Ačiū. Ačiū komisijos nariai. Aš bandau tarsi e, suvirškinti visą informaciją apie daugiametę finansų perspektyvą. Mes čia sėdim tarsi e, po kardu ir iškyla man klausimas, kas bus dabar, kai daugelis valstybių kalba apie poreikį stiprinti ekonomiką. Kodėl taryba čia karpo biudžetą? Mano klausimas komisijai yra toks. Kokios priežastys? Tik vienas klausimas. Mes visi žinome, kokios buvo senosios priežastys valstybėms narėms siūlyti karpyti biudžetą. Bet kaip jūs galite paaiškinti dabar tokį sprendimą, kai yra bandoma uh, tuos priešingus rezultatus atnitančius biudžeto karpimus įvesti, o visos valstybės narės sako, kad reikia pažangos, reikia ekonomikos augimo, reikia maršalo plano, reikia pinigų. Taigi, kaip jūs galėtumėte aiškiai paaiškinti, kuo čia valstybės narės vadovaujasi? Kodėlgi mes dabar iš tų spastų negalim ištrūkti? Ir, kaip sakė paskutinis kalbėtojas, čia ne koncepcijų klausimas, labai realus klausimas. Norėčiau sužinoti, kokiai, kaip keičiasi nuomonės taryboje, gal užuominų kokiu duotumėt. Dėl daugiametės finansų programos. Kalbame apie makroekonominės sąlygas. Mes sugebėjome pasipriešinti didelio dalimi tam puikiai parlamente, bet žinau, kad taryboje reikalai susiklostė kitaip. Kaip e, judama į priekį MFF požiūriu. Ir dėl e, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės Connecting Europe. Daug kas buvo apie tai pasakyta. Aš norėčiau, kad tie pinigai būtų išleisti ir nenoriu, kad mažos valstybės nukentėtų. E, Man tai yra labai svarbus kriterijus. Galvoju apie tas valstybės, kurioms, e, kurių poreikiai mūsų planuose yra didžiausi. Taigi aš čia ir baigsiu. Luis Anders. Dėkoju, gerbiamas komisijos nary. Jūs savaitgali buvote mano regione, lankėtės įvairiose salose. Džiaugiuosi, kad atvykote mūsų posėdį. Taryba birželio mėnesį uh, savo pareiškime teigia, kad pasisako už tvarų ir ilgalaikį augimą. Bet kai kalbame apie finansinę programą, daugiametę finansinę programą, tai kalbame apie biudžeto mažinimą. Taigi, visos biudžeto eilutės bus karpomos. Norėčiau, kad atkreiptume dėmesį į tai, kad sanglaudos fondo lėšos negalėtų, neturėtų būti mažinamos. Norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs žiūrite į sanglaudos fondo e, naudojimą. Jau anksčiau mūsų strategijose buvo teigiama, kad ES iki dešimtų metų turi tapti stipriausia ekonomika pasaulyje. Turi turėti stipriausią ekonomiką pasaulyje. Aišku, situacija pasikeitė dėl ekonominės krizės. Jei pasižiūrėtume ekonominę ir monetarinę situaciją, tai matome, kad ES yra labai nemažas ekonominis, makroekonominis disbalansas. Kai kurios valstybės turi labai didelius viešųjų finansų deficitus. Ir visa tai rodo, kad Europos e, projektas, mūsų ambicijos gali būti labai sunkiai realizuojamos. Sutinkame visi, kad Europa turi padėti regionams, bet reikia siekti pusiausviros. Dar vienas svarbus dalykas Padėdami regionam, padedame Europai. Čia turiu galvoje visus regionus. Reikia, kad būtų, kad Europoje veiktų integravimosi mechanizmai, ypač turiu galvoje nutolusius regionus. Dėkui. Pone Mazonė, dėkui, gerbiama pirmininkė, dėkoju komisijos nariui, kad galiu atvykti į mūsų posėdį. Kalbant apie mūsų darbo metodologiją, man kyla klausimas, ar nevertėtų remtis e, tą programą, e, dėl kurios apsisprendėme Liepos mėnesį turiuomenį, kad reiktų e, dirbti teminiais blokais, įtraukiant visus pranešėjus, rengiančius pranešimus apie reglamentus, apie e, susijusius reglamentus. Manau, taip dirbti tokiais blokais, e, tokiais gabalais būtų naudingiau. Mm, čia turiu galvoje ir įvairius sektorinius reglamentus ir pakeitimus jiems, kurie po to mm, gali nuremti, mm, kurie yra susiję su pagrindiniu pagrindų reglamentu. Norėčiau pritarti kolegoms, dėl jų abejonių, kai kalbama apie lėšas skirtas Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimui. Vakar komisijos narys Kalas, kai mes išdėstėme savo abejonės, pateikė savo nuomonę kurios jis ketina laikytis. Taigi norėčiau jūsų gerbiamas komisijos nary paklausti, kokios nuomonės jūs laikotės dėl sanglaudos fondo lėšų naudojimo. Toliau teminiai aspektai. Pritarčiau jums. Manau, kad čia neturėtume leisti atvirai veikti pačioms įvairiausioms institucijoms reiktų susitelkti ties tomis prioritetinėmis rytimis, kurios numatytos Europos strategijoje iki 20 metų. Norėčiau paklausti jūsų, kiek atviras jūs esate tokioms diskusijoms. Neturime pasirinkti E, temų atsižvelgdami į tam tikrus e, į tam tikras politinės sroves. Kol kas, kai kalbame apie strategiją iki 20 metų, matome, kad politiniai motyvai gali turėti labai didelį įtaką, nustatant mūsų veiklos prioritetus. Toliau, norėčiau paklausti jūsų, kaip veiks kontrolės mechanizmai skirti e, sekti, e, kad būtų įgyvendinamos programos, kaip tie kontrolės mechanizmai bus susijęs su procedūromis. Ar nebus taip, kad galutiniai e, projektų naudos gavėjai pateks į sudėtingas administracinės džiunglės ir labai e, ir, ir jos e, lėšos pasieks labai vėlai. Toliau regionų dalyvavimas. Jūs teisus sakydamas, kad e, mes turime derinti veiklą ir, ir diskutuoti su tinkamomis institucijomis valstybėse narėse su institucijomis turinčiomis galės tiems projektams atrinkti ir įgyvendinti. Bet labai svarbu neužmiršti regionų dalyvavimo, regionų ligmens. Ir čia labai svarbu žinoti, kaip konkrečiai tą padarysime. Ir kokios bus tos oficialios įstaigos, kurios leis regionams aktyviau dalyvauti visoje šioje veikloje. Taigi, reikia mum labiau priartėti prie regionų. Pro, e, problemos daugelį valstybių narių, taip pat ir Italijoje, iš dalies yra nulemtos ir to, kad regionai gan vangiai dalyvauja įvairiose strateginėse programuose. Taigi regionus labai svarbu įtraukti į planavimą. Labai svarbu, kad regionams numatytos lėšos iš tikrųjų, iš tikrųjų jos pasiektų, sėtusi su programos tikslais ir būtų aiškiai nustatyta, per kiek tos lėšos turi būti įsisavinamos. Pavyzdžiui, Italijoje, jei lėšos neišleidžiamos pietinėje šalies dalyje, tada yra perskirstamos centrinės valdžios jos įvairioms programoms įgyvendinti, įgyvendinti ir nebepasiekia šiaurės e, regionų, o paskleidžiamos visoje Italijoje. Tas nėra gerai nes lėšos, kurios yra paskiriamos konkretiems regionams, ne visuomet ten panaudojamos ir randa kitą e, naudojimą. Gerbiamas komisijos nary, dar turime keturis mm, narius norinčius pateikti klausimus. Ar dabar atsakysite, ar išklausysime ir kitų klausimų? Gerai, išklausysime kitų. Ponas Boštinaru, dėkoju, ponė komisijos nary, kad mielai sutinkate ateiti į mūsų posėdžius, dėja ne visuomet. Komisija e, taip geranoriškai elgesi mūsų atžvilgių. Praėjusią savaitę girdėjome ugningą kalbą apie federacinį modelį, bet šis modelis įgyvendinamas tik tai taikant sanglaudos politiką ir regionų koordinavimą. Ir tai taip pat reiškia ir tinkamą Europos regionės politikos koordinavimą ir įgyvendinimą. Nes priešingų atveju mm, šie dalykai būtų labai greitai užmiršti. Norėčiau, kad parlamentas ir komisija dirbtų kartu, e, glaudžiai bendradarbiaudami per e, trilogo dėrybas su taryba. Džiaugiuosi, kad komisija pasirengus dalyvauti dėrybose ir nusiteikusi palankiai. Kaip pagerinti institucinius gebėjimus valstybėse narėse? Tai yra labai svarbu, nes trūkstant tinkamų administracinių gebėjimų net puikiausios programos ir puikiausi darbo modeliai gali sužlugti ir tada Europos piliečiai nusitiks neigiamai Europos atžvilgių. Suprantu, kad tai yra pirmiausia valstybių narių kompetencija, bet ar negalime per naująją daugiametę finansų programą paskatinti valstybės narės susitelkti ties administraciniais ir instituciniais gebėjimais ir jų gerinimu. Aš esu įsitikinęs, kad uh, turint galvoje jūsų paramą, turint galvoje mūsų komiteto atvirumą, mums pavyks pasiekti sutarimo ir pavyks suderinti regionų generalinio direktorato ir MUV generalinio direktorato pozicijas. Tikiuosi, kad mums pavyks tą padaryti, o mes visi esame pasirengę bendradarbiauti. Galiausia, norėčiau pasakyti štai ką. Noriu padėkoti komisijai ir asmeniškai jums už tą bendradarbiavimą, kuris buvo labai svarbus, tą bendradarbiavimą su didžiai, su regionų generaliniu direktoratu, rengiant mūsų pranešimus. E, ir tikiuosi, mes ir toliau dirbsime tą pačią našę dvasę. Toliau Ivaras Godmanis. Dėkoju, norėčiau pakalbėti apie dviejų rūšių riziką, gerbiamas komisijos nariai. Pirmiausia, kaip išlaikyti lėšas e, fonduose, nes be lėšų negalėsime nieko gero padaryti. Žinote, kad per, e, per neformalų sustikimą Kiprė ir diskusijas dėl daugiametės finansų programos e, diskusijos buvo labai mm, sudėtingos. Ir problema pirmiausia yra susijusi su biudžeto lėšų mažinimu, planuojamu 6 procentų mažinimu per e, e lėšų skirtų daugiametiai finansiniai programai. Mokėjimo įsipareigojimam yra skirtas vienas trilijonas eurų ir kažin ar mes galėsime visus tos mokėjimo įsipareigojimus iš tiesų įvykdyti. Kita problema tai yra e, būsimųjų metų, 13 metų problema, taryba pasiūlė 5 milijardus nuimti iš planuojamo biudžeto, tai yra maždaug 4 procentai. Taigi, o kur, iš kur pirmiausia ketinama nupjauti tas lėšas? Iš sanglaudos politikos. Ir norėčiau pabrėžti, kad tie, kas ketina e, braukti lėšas iš sanglaudos politikos elgesi e, neteisingai. Kaip Levandovskis sakė, 200 milijardų yra iš likusių neapmokėtų sumų, tai tik tai 65 procentai yra tik tai iš sanglodos, 35 procentai yra iš kitur, tai ta likusios nesumokėtos sumos, neišmokėtos sumos reikia rasti sprendimą. Jeigu aš būčiau jūsų vietoje, tikrai nebūtų lengva visą tai sudėti. Jeigu šiandien matome datą, pirmą rūpjūčio regionėme fonde, Sanglos fonde, 40 procentų panaudo, panaudojimas yra iš valstybių narių pusės. Uh, Um, ehm, socialinėme fonde 45 procentai panaudojimo lygis, kitur dar mažiau. Yra bent keturios valstybės, apie kurią mes puikiai žinome, kurių situacija yra labai bloga, tik 20-21 procentas panaudojimo. Didelės valstybės su dideliais pinigais tempia visas kitas žemyn. Aš ne specialistas, aišku, Bet jeigu aš iš tarybos pažiūrėčiau į bendrą integruotą sumą, taip, 200 milijardų nelikusios neišmokėtos sumos, tai aišku, reikia apkarpyti jūsų biudžetą, nes yra šitoks nepanaudojimo lygis, nepasisavinimo lygis. Tačiau reikia pasižiūrėti, kad yra kelios valstybės, kurios tempia visus skaičius žemyn. Kitų valstybių situacija visiškai kitokia, kitaip tikrai mums nieko nepavyks padaryti sanglodos rytyje. Pavyzdžiui, Liberalų frakcija, aš visiškai esu prieš tai ir, ir kolegos iš sanglaudos šalių visuomet bus prieš, bet dėja, mano frakcijoje dauguma pasiūlė 2013 e, metų biudžeto pakeitimą, frakcijos yra pasiūlymas, 30 procentų paimti e, iš sanglaudos regioninių fondo į rezervą iki to laiko, kol komisija pasiūlys, kaip pagerinti pasisavimą ir netgi e, iki bus susitarta iki dėl kitos e, daugiametės finansinės programos, tai yra visiškai progra, e, absurdiška. Komisarė, dėl tos priežasties aš sakyčiau taip, kad vienas dalykas yra parengti gerą reglamentą. Aš nesu tikras, ar taryba tikrai prisidės prie to, ką siekia padaryti komisija ir parlamentas, bet Aš nežinau, ar jie net perskaitė mūsų pasiūlymus, mūsų kompromisų siūlymus. Taigi dėl tos priežasties, aišku, bus labai sunku susitarti, tačiau visų pirma reikia apginti mūsų fondus. Tai yra vieninteliai fondai, kurie realiai yra bendra finansuojami ir kurie realiai susiję ES ir valstybės narės, nes kiti tai arba daugiausia valdomi komisijos arba daugiausia valdomi valstybių narių. O čia visiškai kitaip, aš tikrai noriu labai kreiptis į jūs, nes e, kitaip visą tą naštą paskui grius ir ant jūsų, ir ant mūsų visų, kurie sėdime šią regionų plėtros komitete. Mulțumesc, doamna președinte.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 Dėkuoju komisaru už tai, kad jis skyrė laiko ateiti pas mus, išsamei pristatyti šios lausimus, nes tikrai momentas yra labai svarbus, turint omenyje daugiametės finansinės programos visą kontekstą. Aš jau sakiau, nekartas teritorinė socialinė sanglauda ES ir tikra bendra rinka ES galės egzistuoti tik tuo met, jeigu mes užtikrinsime visas jungtis visoje ES teritorijoje. Juk nenorime netinkamos logistikos, mes norime tinkamos infrastruktūros, gerų tinklų. Tai yra labai svarbu. Ir labai svarbu, kad ta infrastruktūra sujungtų visus regionus, nežiūrint, kokis, koks yra jų išsivystymo lygis. Dabar dėl tų 10 milijardų eurų labai svarbu, kad jie mm, bus palikti tik sanglodos valstybėms. Aš labai vertinu tai, bet noriu paklausti komisaro, kaip tie 10 milijardų bus padalinti? Ar proporcingai per, pagal atitinkamų valstybių narių poreikius, ar pagal pateiktų projektų kokybę? Nes tai yra didelis klaustukas. Iš šį klausimą dar niekas neatsakė. Antra Vienas būdas, kaip būtų galima supaprasinti sanglos politiką, būtų pakeisti paraiškų teikimo procesus didiesiams projektams, kur eina kalba apie daugiau kaip 10. 15 milijonų eurų. Gal komisija ketino kažką padaryti, kad būtų supaprastintas paraiškų teikimo procesas? Aš kalbu apie mm, projektus, kur dirba mm, konkrečios valstybės, kurio, kurių mm, lygis galbūt yra skirtingas, pažangos lygis skirtingas ir galbūt reikia galvoti apie tinkamą lėšų paskirstimą, atsižvelginti regionų, ypač tų regionų, kurie yra nepalankios situacijai, poreikius. Uh, Tai aš galvoju, gal jūs turit kokių minčių, kaip čia būtų galima suprasinti tas procedūras. Gracias, presidenta. Eh, señor comisario, el, el otro día en, en el plenario, el señor Barros. Ačiū, pirmininkė. Aną savaitę pirmininkas Baroso panaudojo frazę, kuri pradžiugino mūsų komitetą, kad ateityje uh, formuojant biudžetą reikės galvoti apie augimą, socialinę teritorinę sąnglaudą ir manau, kad tai turėtų būti šablonas mums visiems formuojant mūsų sprendimus. Ir aš ypač galvočiau apie Connecting Euro Facility, Europos e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę, kad, kad nebūtų prarastas čia regioninis matmuo, dėmesio sutelkimas į regionus. Uh, kad nebūtų pamiršta ta sanglauda, kuri e, būtent buvo paminėta Baroso kalboje. Reikia apie tai galvoti ir programinėme etape. Reikia įtraukti regionus į strateginį planavimą jau. Pavyzdžiui, Mano regione, Galisijoje, buvo ketinama panaudoti struktūrinius fondus, tačiau dėl krizės dabar nebėra galimybių to padaryti. Uh, Bet e, reikia turėti omenyje, kokia yra situacija. Dėl bendros krizės, pavyzdžiui, jaunimas nebegali susirasti darbo, išvyksta iš kai kurių regionų. Tai kaip būtų galima užtikrinti didesnę sanglaudą, taip pat ir per Europos infrastruktūros tinklų priemonę ir kaip būtų galima užtikrinti didesnę kontrolę tų projektų, kurie bus įgyveninami valstybėse narise. Also, noch einmal ganz kurz zur Connecting Europe Facility. Ačiū. Trumpai dėl Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. Aš siūlau, kad jūs patys pateiktume tokį pasiūlymą, kuris jūsų nuomonė būtų e, realistiškiausias. Tai, ką mes parengėm komisijai, nėra šimtų procentų priimta, yra išreikšta pora e, abejonių, bet dėl visko galime dėrėtis. Bet tai gali įvykti tik tada, jeigu turėsim pasiūlymą raštu iš kitos institucijos. Todėl aš ir skatinu jūs, apibrieškit savo poziciją raštu, nes iki šiol viskas yra gana miglota. Mes turim savo pasiūlymą, mes jį remiame, bet dėrybose turėtume matyti, kokios yra susiformavusios mūsų pašnekovų nuomonės, kokios jų pozicijos. Manau, kad praeisios, praeitos savaitės e, metinėje konferencijoje buvo aiškiai pasakyta, kad skirtingų regionų poreikiai e, labai ženkliai skiriasi. Priklausomi nuo to, kur tie regionai yra, ar jie yra salos, ar jie yra žemynuose, jų geografinė padėtis nulėmė jų poreikius. Mes turime apie tai e, pradėti galvoti kas kart, kai diskutuojamos išlygos, išimtys ir panašiai. Kai tik įmanoma, Europos komisija e, stengiasi neduoti išimtinių nuostadų. Mes labai nesam linkę išimčių, nes jeigu pradedam duoti išimtis, tai e, prasideda pasaka be galo. Uh, Ir e, kartais būna tokių labai specifinių išlygų. Anksčiau jau esame matę, kaip lankščiai būdavo bandoma pripažinti, e, kad e, galima pritaikyti išlygas, bet priemonės efektyvumas sumažėja, jeigu visiems bus pradėtos teikti išlygos. Taip būna ir transporto sektoriuje skirtingai transporto problemos atrodo, jeigu jas vertini iš vienos salos ar iš viso archipelago perspektyvos. Taip, tarp salų yra kažkoks transportas, bet jeigu, e, pažiūrėjau, galvosime tik apie Martiniką, tai matysime, kad jau ir jai kylantis iššūkiai yra kitokie negu, pavyzdžiui, Reunjono salos. Todėl mums e, ir rūpi kiekvieno atitinkamo interes, e, regiono interesai. Jeigu mes norime bendrai, kad regionai vystytųsi, tai e, turime ieškoti bendrų sprendimų. Tas 150 km atstumas neseniai Europos komisija pateikė tokį pasiūlymą ir aš manau, kad porą trejetą dar problemėlių ten išlieka ir valstybės narės buvo paragintos teikti savo pasiūlymus. Praėjusiu metu konferencijoje taip pat buvo apie tai kalbama. Regionų atstovai iš latokiausių regionų pripažino, kad e, yra daug reikalų, kuriuos jie patys turi sutvarkyti. Jie supranta, kad jie patys yra atsakingi, jie yra neatskiriama e, E, bendros padėties dalis. E, regionai priklauso ir Europai, mes Europos lygmenių kažką sprendžiame, bet daug kas priklauso nuo jų pačių. Aš e, tikrai tikiuosi, kad valstybės narės formuojant pasiūlymus aktyviau dalyvaus. Jano Olbrichto mintis dėl bazinės infrastruktūros. Mane irgi tas e, klausimas erzina. E, Suprantame, kad nėra pakankamai aiškių apibrėžimų, bet kai kalbam apie lankstumą, turim suvokti, kad e, nereikia tokių apibrėžimų, kurie būtų per daug sudėtingi, jeigu jiems skirsime per daug laiko. E, paskui pradėsime bejoti, ar iš tiesų visus apibrėžimus galima pritaikyti visoms 27 ar dar daugiau valstybių narių įgyvendinant. Kiekvienai valstybei vis tiek reikės individualaus įvertinimo. Mane įtin džiugina tai, kad jūs e, išskiriate tai, ką aš pamiršau paminėti savo įžangoje. Labai nes, da, ne, ne, nesmarkiai suprantu. E, kaip finansavimas yra skiriamas e, kelių tiesimui labai išsivyšiusioms valstybėms. Viskas prieštarauja uh, E, mūsų bendrai filosofijai ir mm, nėra skiriama tada pakankamai lėšų toms valstybėms, kuriams e, ta pagalba labiau reikalinga ir tai pažeidžia mūsų e, S2020 dvasę. Buvo pateiktas klausimas dėl kontrolės mechanizmų. Mane šis klausimas domina. Aš nuo pat pradžių sakau, kad man ir mano specialistams uh, E, atrodo, kad daugelie pateiktų pasiūlymų um, yra tarsi prašoma daugiau kontrolės. Reikės daugiau kontrolės, jeigu jie bus įgyveninti. O mes norime, kad kontrolės mastas išliktų stabilus. Jeigu pažvelgtumėt į audito rūmų metinę ataskaitą, tai pamatytumėt, kad tik vienas ar du regionai ar programos E, nefunkcionuoja sklandžiai, nes ten keitėsi personalas ar panašiai. Bet bendrai kontrolės mechanizmai, kuriuos mes turime, yra pakankami, bet jų taip atrodo. Jeigu atsiranda naujų e, variantų ir e, vieną ar kitą prioritetą galima finansuoti iš kito fondo, išlaikant jį atskirą tai padidėja valdymo poreikis ir kontrolės poreikis, bet mes to stengiamės išvengti. Dėl partnerystės kontraktų, sutarčių. Šimtų procentų e, a priori niekas nėra teisinga tačiau dažnai atsiranda nesusipratimų. Kaip mes tai vertiname? Ir čia būtų bendra pastaba. Partnerystės sutartys ir susitarimai dėl veiklos programų turėtų būti sudaromi tuo pačiu metu. Tačiau akivaizdu, kad dėrybos vyksta skirtingų laikų. Kartais dėrybos greidžias, baigėsi anksčiau e, ir galiausiai veiklos programos e, turi būti gyvenamos paraleliai su partnerystės susitarimais. Oficialiai tų dviejų dalykų mes negalime susijęti. Tačiau e, E, Darybų tempas e, ne, ne, ne visuomet sutampa. Administraciniai gebėjimai yra viena iš aksantės sąlygų, stengiantis pagerinti kokybę. Daugelie valstybių narių yra teisinių nuostatų taikomų administraciniams gebėjimams. Pavyzdžiui, jeigu nacionalinė ar vietos valdžia pasikeičia, taigi visi atvirai galime pasakyti, kad e, pasikeičia labai daug pareigūnų. Tarsi e, reikia iš naujo paspausti mygtuką ir pradėti viską nuo nulio. Ir tada aš e, sakau, kad akivaizdžiai keičiasi aukščiausio lygio vyresnėjai pareigūnai. Aš pats esu e, valstybėje savo nacionaliniu ministru dirbęs. Ir 90-95 procentai valstybės tarnautojų e, dirbs toliau, jie nesikeis ir e, akivaizdžiai jie žinos, apie ką buvo kalbama anksčiau. Todėl pasikeitus ir aukščiausio lygio pareigūnams reikia naudotis valstybės tarnautojų kompetencija. Ir dėl MFF apibendrinant galatinę mintis. Sa, atvirai kalbant, dauguma jūsų pastebėjimų man atrodo priimtini, tačiau yra teisinių nuostatų kurios nustato, kas bus daroma, jeigu nebus nepasiektas susitarimas dėl daugiametinės finansų perspektyvos. Pasieškokit patys tų nuostatų dėl nu, e, preliminariosios vienos dvyliktosios ar panašiai. E, Nesgi bet kuri institucija, taryba, parlamentas ar komisija gali neleisti priimti susitarimo dėl daugiametės finansų perspektyvos. Ir tada mes pateksime rimtą bėdą negalėsime teikti daugiametės finansų e, perspektyvas mūsų piliečiams, negalėsime garantuoti finansavimo. Teisiškai nuostatų yra, tačiau politiškai aš negaliu įsivaizduoti, kaip mes e, pasiryštume kolektyviai savižudybei. Taigi, sustarimas turės būti pasiektas, bet bus įdomu žiūrėti, kaip e, reikalai klostytis iš tarybos perspektyvos. Kipre dabar vyko dėrybos ir matėme, kad yra ne tik nesutariama dėl sanglaudos. Grinieji e, įmokų teikėjai, grinieji donorai, jie taip pat yra sanglaudos e, politikos rėmėjai, nes jie žino, kam tai reikalinga. Aš kreipiuosi į, visas, į visą frakciją, į visą grupę ir prašau, kad e, nesusiskaldytume labai. Negalima leisti žmonėm galvoti, kad e, buvo pasiektas dvišalis susitarimas ir e, kad mm, toks susitarimas gali suteikti daugiau negu kolektyvinis bendras susitarimas. Regiono politikos, regionės politikos atvilgių mes e, sukūrėme ekonominio sveikumo, solidumo sąlygą. Ekonomikos diskusijose apie regionų politiką nebuvo daug kalbama, nebuvo pakankamai aiškiai apibriešta, kaip teisingai gali būti paskirstos lėšos ir panašiai. Ir dabar E, parengus Europos projektus ir programas, regionų politikos antrasis ramsis tapo iškesnis. Nes jeigu aš dabar suteiksiu daugiau e, dėmesio mažiau išsivyščiusiems regionams, tai per kitą e, laikotarpį, per dar kitą, gali būti, kad visai pradings struktūriniai fondai. Nes žinome, kiek regionų pretenduoja būti įvardinami kaip mažiau išsivystę regionų politikoje, būtent tai turime sureguliuoti. Jeigu aš neužkirsiu tam kelio, tai e, nužudysime palaipsniui regionų politiką. Regionų politika yra vienas iš svarbiausių Europos projektų. Mes e, taip galime aiškiai gyvendinti Europos tikslus ir pasiekti savo išsikeltų e, siekių. Labai daug žmonių regionų politikoje um, gali tapti laimėtojais. E, parlamente, komisija ir valstybėse narėse dirbantis žmonės turi tai aiškiai suprasti, nes atrodo, kad dar mūsų piliečiai regionų politikos taip nevertina. Tačiau tikimės, kad dabar vykstančiose dėrybose bus paskleista daugiau informacijos visuomeniai. Dėkoju dar kartą už visus jūsų pasiekimus ir aš galiu jūs paprasčiausiai patikinti, kad e, ir aš, ir mano ekspertai esame pasirengę visuomet jums padėti, jeigu norite organizuoti bendrą posėdį, kuriame mes paaiškintume savo politiką, e, tai tą galime padaryti, nes taip mes galime suformuoti Europos ateitį. Ačiū komisijos nariai. Dar galutinio pasisakymo turbūt neišgirdome. Jūs aiškiai suprantate, kad komisijos pagalba mums yra reikalinga ir politinių, ir techninių požiūrių e, dirbant, e, gyvenant e, Europos transporto tinklų infrastruktūrų sujungimo tinklą. Kolegos, o dabar aš norėčiau, Mariterės ir Ulrika yra čia, pasilikti dar koridoriuje prie įėjimo į salę, komisijos narys atrodo irgi liks, o paskui sustiksim 15 val. Because the main, the main Because proponent. the rapporteur for the ECT, for the uh, international European cooperation, European cooperation.